Good afternoon, everybody. Good afternoon, colleagues. As our uh, chairman. Labadiena, mėly kolegos, kadangi šiandien nėra pirmininko, aš vadovausiu posėdžiui šiandien po pietų. Turime svarbių svečių. Ir norėtume išklausyti jų nuomonių bei pateikti jiems klausimus. Tačiau pirmiausia, norėčiau, kad patvirtintume darbų tvarkę. Meli kolegos, šeštame punkte dėl mūsų darbo tvarkės, kurie kalbama apie galimybės visuomenį susipažinti su dokumentais teisinio pagrindo patobulinimai, kurie būtinai įsigalios Sabono sutarčiai, buvo atšauktas, nes frakcijos nusprendė, kad nori E, kad per, dėl šios rezoliucijos būtų balsuojama per kitą plenarinį posėdį. Ir tokiu atveju lybė komitetas turėtų laiko iš naujo aptarti šį klausimą. Penktas punktas. Europos parlamento juridinė tarnyba pateiks prezentaciją prieš balsavimą. Jeigu niekas kitiems darbo tvarkės punktams neprieštarauja, sakome, kad ji patvirtinta. Aš turiu pranešimą dėl pranešėjų paskirimo. Mūsų koordinatoriai rekomenduoja paskirti pranešėją dėl pagrindinių teisių šiais metais ES 2009 metais. Aš esu siūloma būti koordi e, pranešėja. Koordinatoriai pateikė tokį pasiūlymą. Jeigu niekas neprieštarauja, aš tokį pasiūlymą priimu. O dabar pradėsime posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės klausimas E, Švedijos pirmininkaučios ES tarybai darbo teisingumo ir vidos reikalų srityje apžvalga. Pone Betris Ask, Švedijos teisingumo ministrė, yra šiame posėdėje ir mes paprašysime, kad ji trumpai pristatytų savo pasiekimus pirmininkavimo metu Be bejonės mes turime galvoje ir 82 puslapių Stoholmo programą. Norėčiau priminti kolegoms, kad ponė Ask yra atsakinga už teisingumą, vidaus reikalus ir pagrindinės teisės. Ir būtent apie tai reikėtų teikti jūsų klausimus. Jeigu turite klausimų dėl migracijos, tai nepamirškite, kad vėliau ateis Tobijas Bilstrom migracijos reikalų ir prieglaušio politikos ministras. Taigi, ponė Ask, prašom, kad atėjot. Ačiū, kad atėjot. <laughs> Žodis jums. Tak, fru ordförande, ärade ledamöter. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Libė parlamento nariai. Mažiau prieš tris mėnesius aš buvau Libė komitete ir pristačiau Švedijos pirmininkavimo prioritetus ir siekius laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Nuo to laiko vyko labai aktyvus darbas ir intensyvios diskusijos. Ir dabar, manau, jau pribrendo laikas apžvelgti viską, kas buvo pasiekta teisingumo ir vidaus reikalų srityje, Švedijai pirmininkaujant Europos tarybai. Švedija, e, kaip žinia, šiuos klausimus e, labai aukštai savo politinėje darbo atvarkė išsikėlė ir mes pasiekėme geresnę pusiausvyrą, kad užtikrintume visuomenės saugumą ir užtikrintume asmens e, e, integralumo apsaugą. Piliet, individualus piliečiai buvo mūsų darbo centras ir kova su nusikalstamumu ir žmogaus teisų pažeidimais buvo mūsų darbo politikos, darbo srities vienas svarbiausių klausimų. Mes, kaip žinia, labai aktyviai dirbome su Stoholmo programa ir Stoholmo programa yra pagrista komisijos pranešimu. Taip pat yra atsižvelgiama į nacionalinių parlamentų, Europos parlamentų, pilietinės visuomenės, ES įvairių institucijų ir agentūrų uh, nuomonėmis. Be to buvo palaikomi labai glaudus ryšiai ir buvo vykdomos dėrybos su ES valstybėmis narėmis. Aš ir mano kolega ministras Tobijas Milnstrom dalyvavome Europos parlamentui rengiant rezoliuciją dėl Stoholmo programos. E, tos diskusijos įvyko lapkričio 24 dieną Strasbūrė. Ir e, rezoliucijos nuomonės atsispindėjo Stoholmo programoje. Tai parodo, kad diskusija buvo labai svarbi mums ir e, reikšminga. E, lapkričio 30 ir gruodžio 1 dieną e, Stokholmo programa buvo aptariama vidaus reikalų ir teisingumo ministrų taryboje. Mes susivienijome iš principo dėl turinio ir pagrindiniai klausimai galėjo būti išspręsti, tačiau bendrųjų reikalų taryboje e, bereikia tik užbaigti dėrybas. Tikimasi, kad tai bus padaryta per vadovų susitikimą gruodžio 10-11 dieną. Stokholmo programos tikslas - sukurti saugesnį ir atviresnį Europą, kurioje yra e, ginamos individo teisės. Piliečių perspektyva yra mūsų darbo pagrindinis objektas. Bendradarbiavimas e, turi būti pagrystas geresnė pusiausvira tarp e, siekio užtikrinti saugesnę Europą ir apginti žmogaus individualias teisės. Šve, Stoholmo programoje yra e, daroma viskas, kas galima, kad ES galėtų kuo greičiau pasirašyti e, pagrindinę žmogaus teisų konvenciją kaip vienetas, bet taip pat suprantame, kad su valstybėmis narėmis dėl to reikia susitarti. Ir čia tikimės, kad greito sprendimo leis priimti Europos parlamentas. Kalbant apie tarptautinį nusikalstamumą, e, nepamirškime, kad iššūkiai išlieka labai rimti. Mes negalime nei vienai nacionaliniai e, valstybei ar e, agentūrai trukdyti dirbti e, žinyboms, kurios kovoja su nusikalstamumu. Todėl reikia ieškoti bendrų sprendimų bendroms programoms. Stokholmo programoje yra kalbama apie gerai išplėtotą policijos bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi informaciją ir patirtimi, siekiant tas problemas geriau išspręsti. Keitimasis informacija e, vis daugiau dėmesio skirs duomenų rinkimui ir keitimui su jais ir individo privatumo apsaugą. E, mes tikimės, kad bus renkama tiek informacijos, kiek reikia ir ji nebus saugoma ilgiau, negu tai iš tiesų yra reikalinga. Tokiu būdu bus galima užtikrinti balansą tarp kovos su nusikalstamumu ir asmens individo e, teisų apsaugos. Abipusio pripažinimo principas yra labai svarbus teisiniam bendradarbiavimui. Valstybės narės e, turi norėti pripažinti ir įgyvendinti kitų valstybių teismų sprendimus. Ir e, tam yra reikalinga sukurti abipusį pasitikėjimą e, kit, vieniems kitų teisingumo sistemomis. Stokholmo programoje yra siūloma, kad valstybės narės uh, prisidėtų prie švietimo ir mokymo programų gerinimo ir uh, keistų, sukurtų geresnės teisėjų ir prokurorų uh, informacijos keitimosi sistemas. E, taip pat yra priimtas e, sprendimas dėl to, kaip e, individo teisės būtų galima geriau užtiktinti per bendras procesinės teisės gairias. Stokholmo programa yra parengta teisingai mūsų nuomonė ir joje yra labai aiškiai kalbama apie nukentėjusiojo teisės. Švedija, pirmininkaudama, darė viską, ką galėjo, kad Stokholmo programoje būtų tenkinami piliečių poreikiai ir pageidavimai. Mes išsiskiriame aiškius prioritetus ir manomės, kad programa tenkina piliečių lūkesčius. Tikimės, kad gruodžio mėnesį per Europos vadovų susitikimą ta programa bus patvirtinta. Po vadovo susitikimo komisija ir Ispanija, kuri perims pirmininkavimą, turės parengti konkretų veiksmų planą, kuris leis tą programą realizuoti. Europos parlamento konstruktyvus bendradarbiavimas e, ir toliau atliks labai svarbu vaidmenį šioje srityje taip pat. Gerbėjami parlamento nariai, be Stokholmo programos Švedija pirmininkaudama bandė išspręsti daugybę skirtingų klausimų ir sureguliuoti skirtingų priemonių. Mes e, nusprendėme e, sureguliuoti procesinės teisės e, baudžiamojoje sistemoje ir Švedija supranta, kad turi toliau būti stiprinama valstybių narių iniciatyva, kad direktyva galėtų būti teisingai interpretuojama ir įgyvendinama. Europos parlamentas ir toliau išliks labai svarbus bendradarbiavimo faktorius ir tikimės, kad bus toje srityje daugiau dirbama. Kovojant apie priekybą, žmon, priekybą žmonėmis, e, Švedija pirmininkaudama labai daug dėmesio skyrė ES santykiams su išorinėmis šalimis. Mes suprantame, kad reikia bendradarbiauti su kilmės ir tranzitinėmis valstybėmis. Dokumentas, kuriame yra numatyta daug veiksmų, tai yra Action Oriented Paper, buvo priimtas gruodžio pirmą dieną taryboje ir jis pateikė gairės tolesniam darbui. Taryboje buvo pasiektas platus susitarimas dėl e, pagrindų susitarimo e, dėl prekybos žmonėmis. Pasiūlyme yra kalbama, kad turėtų būti priekyba žmonėmis griežčiau ir dažniau e, baudžiama, sprendžiama baudžiamąją tvarką turėtų būti taikomas griežtesnės nuobaudos ir nukentėjusiai turėtų būti geriau apsaugoti. E, bendradarbiaudami su Europos parlamentu e, kaip bendra, bendrų sprendimo prieimėjų, mes tikimės, kad galėsime greitai parengti dirbą direktyvai dėl prekybos žmonėmis. Ir Labai svarbu, kad Europos parlamento nariai labai aktyviai domisi tuo klausimu, kaip galima kovoti su priekyba žmonėmis. Dar vienas Švedijos pirmininkavimo klausimas buvo kova su vaikų pornografija ir kitų vaikų lytiniu išnaudojimu. Čia reikia tarptautinio šilaikiško požiūrio į problemos sprendimą. Mes vykdėme dėrybas, kaip galėtume pagerinti juridinį pagrindą tokiam darbui. Mes tikimės, kad ateityje galės būti priimta direktyva ir tai galės būti padaryta jau šve... Ispanijos pirmininkavimo metu. Mes taip pat inicijavome e, Europos ekonominį bendradarbiavimą kovai su bar, vaikų pornografija internete. E, ten yra kalbama apie tai, kaip bankai, mokėjimų kortelių įmonės ir interneto tiekėjai turėtų bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias internetiniam mokėjimui už vaikų pornografiją. E, gerbiami parlamentarai, mes suprantame, kad turime gerinti komunikacijas, atverti sienas ir panašiai, tačiau E, visa tai prisideda ir prie e, nusikaltėlių veiklos palengvinimo. Mes turime rimtų problemų e, dėl organizuoto tarptautinio nusikalstamumo ir policijos bendradarbiavimas čia ir infor, efektyvi informacijos keitimosi sistema yra kertinis asmuo, akmuo užtikrinant kovą su tokiu nusikalstamumu. Švedija pirmininkaudama sukūrė veiksmingą ir saugo informacijos keitimosi sistemą. Joje yra numatyta ir asmens e, integralumo apsaugos sistema. E, Švedija inicijavo ir tarėsi dėl informacijos keitimosi strategijos, e, siekiant užtikrinti ES vidinį saugumą. Lapkričio 30 dieną ministrų taryboje tokia strategija buvo patvirtinta. Ten yra kalbama apie tai, kad terori, kova su teroristiniu veikla ir jos finansavimas yra visų valstybių narių atsakomybė. Ir ES turėtų siekti pagerinti susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis e, dėl informacijos pateikiamos per SWIFT sistemą platinimo. Tikimės, kad per kitus metus bus galima susitarti dėl e, geresnių kovos su tarptautiniu nusikalstamumo priemonių. Švedija pirmininkaudama taip pat stengiasi pagerinti informacijos keitimosi ES kokybę. Per ministrų susitikimą spalio mėnesį buvo pasiektas vieningas susitarimas e, dėl e, teismo laboratorijų akreditavimo pagrindų dokumento. Toks E, dokumentas galės būti panaudotas geriau nagrinėjant nusikalstamumus ir sprendžiant atitinkamas bylas visoje Europos Sąjungoje. Ir ministrų taryboje taip pat lapkričio mėnesį buvo priimtas kitas sprendimas dėl Europos sistemos apie e, narkotikų nustatymo teismų ar apibrėžimo teismų laboratorijose. Visa tai reiškia, kad mes priimame uh, vieningą kovos su nusikalstamumu sistemą. Tačiau tai, kad ta sistema funkcionuotų, reikia, kad valstybės narės pasitikėtų e, vienos kitomis. Tai yra susiję ir su policininkais, ir su prokurorais, ir su teisėjais. Stokholmo programoje yra išsikelti labai ambicingi tikslai ir policininkams, ir prokurorams, ir teisėjams teisėjams e, ir ten ypač daug kalbama apie jų mokymą, keičiantis patirtimi ir mokantis iš kitų valstybių narių. Švedija Europolą laiko pagrindinę policijos bendradarbiavimo e, institucija. Spalio mėnesį Hagoje vyko neformalus ministrų susitikimas, kuriame buvo kalbama apie Europolo ateitį Mes suprantame, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių policijos agentūrų. Tam yra reikalingas toks centras kaip Europolas. Kita svarbi ES rytis yra ES išorės ryšiai. ES ministrų susitikime dalyvavo mūsų strateginiai partneriai ir ministro sustikimuose dalyvauja Junktinė Amerikos valstijų ir Rusijos atstovai, taip pat Vakarų Balkanų šalis. Su Junktinėmis Amerikos valstijomis buvo susitiktas spalio gale ir buvo priimtas bendras Vašingtono pareiškimas, kurie yra numatyta transatlantinio bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje E, programa artimiausiams penkeriems metams. ES ir JAV susitarė dėl bendrų veiksmų tarptautinio nusikalstamumo, tarp jų ir priekybo žmonėmis, e, kontrabando žmonėmis, e, seksualinių išnaudojimų, vaikų seksualinių išnaudojimų, narkotikų nusikalstamumais srityse. Rūdienį taryboje buvo priimta labai daug sprendimų. Tai, ką šiandien papasakau, yra tik tai dalis. Mes e, suprantame, kad ir taryba, ir Europos komisija dar turi nuveikti labai daugą ir aš tikiuosi, kad ta pažanga, kuri buvo pasiekta per Švedijos pirmininkavimo metą, prisidės prie e, saugesnės ir užtikrintesnės Europos mūsų piliečiams. Ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat galėsite padėti Europoje vertinti tai tokiais pat žodžiais. Ačiū. Thank you, Mrs. Ask. I do believe that, that uh, Your presidency was uh, very important. Ačiū, jūsų pirmininkavimas buvo labai svarbus ir iš tikrųjų laikas buvo labai mm, pilnas įvykių. Mes labai dėkojame už tai, kad jūs visuomet mm, mielai ateidavote į parlamentą pasikalbėti su mumis. Dabar turime keletą kolegų, kurie, kurie nori užduoti klausimus. Panas Busutėl visų pirma. Thank you, Madam Chair, and thank you, Madam Minister, for your presentation. Ačiū gerbiama ministrė už Jūsų pasisakymą. Aš e, paprašiau žodžio tam, kad galėčiau padėkoti Jums už Jūsų atliktą darbą per pastarosius kelis mėnesius, kurie, kuriuos visų pirma pažymėjo du įvykiai, tai yra Stoholmo programa ir aišku naujosios sutarties įsigaliojimas. Nuo pastarosios ir pradėsiu kaip parlamentas mes labai optimistiškai ir op pozityviai bei ener su didelė energija um, vertiname ir laukiame to sutarties uh, veikimo, nes mes galvojame, kad iš tikrųjų tai bus labai svarbu mūsų piliečiams kasdienėme gyvenime. Kaip Jūs minėjote, teisingumo klausimas yra labai svarbus klausimas ir ypač mūsų piliečiams, taigi manau, kad mes visi pasistengsime uh, kad parlamentas tikrai turėtų galimybę pasakyti savo žodį ir įtakoti priimamus sprendimus e, ateityje. Dabar dėl pirmo klausimo, dėl Stoholmo programos. Man atrodo, tikrai reikia pagirti jūsų šalį, kuri savo pirmininkavimo metu sugebėjo uh, užtikrinti uh, didelį palaikymą. Aš tikriu, tik, tikiuosi, kad ta programa tuoj bus patvirtinta. Tačiau, aišku, dar lauks įgyvenimo darbas. Jums pasisekė, kadangi jūs buvot vairuotojo vietoje tuo metu, kuomet buvo sprendžiama dėl šios programos. Tai buvo tarsi mm, privi, jums tekusi privilegija, kurią jūs tikrai labai uh, puikiai įgyvendinot. Tačiau uh, Labai svarbu yra ne vien tik tai tai, ką mes nusprendžiame Stoholmo programoje. Ir turiu pridurti, kad e, dar labai laukiu, kada pamatysime galutinį variantą. Mane jis pasiekė tik šyrit. Aš laukiu ir jūsų komentaro dėl, dėl to, kokiu yra pakeitimų tame galutinėme variante. Tačiau Aišku, greta tos Stoholmo programos, kuri yra labai svarbi, dar labai svarbu jos įgyvendinimas. Ir tai įtin svarbu mūsų frakcija, APP frakcijai parlamente. Tad mes labai atidžiai stebėsime po to jau patį įgyvendinimą. Dabar dėl konkrečių dalykų, apie kuriuos kalbama programoje nuo nusikaltimų nukentėjusiai asmenys ir jų teisės yra tai, kas mūsų manimų yra labai svarbu. Todėl mes imsimės e, tikrai daug iniciatyvų šio klausimu. Toliau jūs minėjote vaikų teisės. Tai taip pat mus itin domnantis klausimas. Mes e, Mes galvojame, jog labai svarbu, jog e, būtų daugiau Europos įnešta į šią sritį. Taigi pabaigai, noriu dar kartą Jums padėkoti. Jūs puikiai padirbėjote, Jūs palikote dabar mums ir labai plačią ilgą darbo atverkę ateičiai. Ačiū. You... Ačiū. Ar jūs pageidautumėt atsakyti kiekvieną klausimą, ar jūs norėtumėt išklausyti daugiau klausimų? kaip jums patogiau, aš galiu ir kiekvieną atsakyti iš eilės. Tai gal tada išklausykime daugiau klausimų, galbūt bus klausimų, kurie bus susiję, keli klausimai su viena tema, pavyzdžiui. Pone Boskort. Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen vraag die over ditzelfde onderwerp gaat. Ačiū, pirmininkė. Aš gal e, labiau ne apie tai, kas tik buvo pasakyta, bet e, iškelsiu konkretesnį klausimą. Parlamente kalbame apie Afganistaną, Somalį, Zimbabvę, situaciją tose valstybėse. Pastarosiamis savaitėmis darosi akivaizdu, jog taryboje uh, buvo tam tikras susirūpinimas. Aišku, kad gruodžio vadovų sutikime turbūt bus priimti sprendimai. Mes bent jau tikėjomės, kad dėl FAO bus priimti sprendimai, tačiau to nėra. Gal jūs galite pakomentuoti tai? Hanes Plaskarto po to jau gal galėsite atsakyti. Mrs. Boskurt, can you repeat? Pone Boskort, gal jūs galėtumėt pakartoti savo klausimą, nes gal ne visiškai aiškus jis buvo. Met alle plezier, voorzitter. Uh, er was een douche. Pirmininkė, mielai pakartosiu klausimą. Taigi, uh, kalbame apie tam tikrus apribojimus asmenims ar organizacijoms, pavyzdžiui, Alkaidai, Talibaną ir taip toliau. Mes bandome mm, išgirsti iš tarybos, ypač švediai pirmininkaujant, uh, kad bus priimta kažkokiu tai sprendimu. Jūs muminėte, kad lakučio 30 dieną bus kažkokiu tai sprendimu priimta to klausimu, tačiau jų nebuvo. Noriu paklausti, kodėl šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbo atverkę, kodėl šis klausimas nebuvo aptariamas Lisabono sutartys įsigaliojimo kontekste. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti, kodėl nebuvo šio klausimo darbo atverkė? Will... Pane Henes, Daskart, o po to ministrė jau suteiksiu vėl galimybę atsakyti. Ačiū pirmininkė. Aš irgi ne visiškai supratau užduotą klausimą. Um, Aš norėčiau padėkoti e, gerbiamai ministrė jos darbą ir noriu prisijungti prie pono Busutylio išsakytų padėkos žodžių. Uh, Aš norėčiau paklausti apie konkretų dalyką. Tai yra SWIFT. Yra tam tikras skirtumas tarp uh, sutarties sudarimo ir sutarties pasirašymo. Todėl aš noriu paklausti, kodėl buvo nuspręsta laikytis tokio tvarkarašto ir kodėl mm, parlamentas neturėjo galimybės išsakyti savo žodžio. Uh, Nesakykite, kad čia, tarkim, taryboje buvo viskas nuspręsta seniau. Ne, taip nėra. Bet tas, manau, kad ir parlamento žodis turi būti iškirstas, kai nekalba taip pat ir apie tą perinamą laikotarpio sutartį kodėl mums nebuvo suteikta galimybė tarti savo žodžio, kodėl, mm, kai eina kalba apie sviftą ir abipusiškumo principo taikymą, vis tik tai, kai pasisuka reikalai e, link santykių su JAV, tai netaikoma. FTB turi visas teises, tuo tarpu Europos parlamentas negali išsakyti net savo žodžio. Daug kas sako, kad padaryta žala yra daug didesnė, nei kad bus gauta naudos iš to sutarimo. Pone Ask, prašom, gal dabar jums bus e, patogu atsakyti į klausimus, o po to mes e, pateiksim antrą klausimų raundą. Pabandysiu atsakyti tokią tvarką, kaip jie buvo užduoti. dėl, dėl Stoholmo programos įgyveninimo. Švedija pirmininkaudama dirbs vadovaudamas į Stokholmo programą, parengs atitinkamą veiksmų planą, kurio rengimo bus įtrauktas parlamentas taip pat, nes jūs turite e, turėti pakankamą įtaką šio plano rengimui ir taip pat e, nuo jūsų sprendimų priklausys Stokholmo programos ambicingi tikslai. Penktadienį vyko konferencija skirta nusikalstamumo aukų problemams. Įvyko Stokholme ir daugiausia dėmesio buvo skiriama nusikaltimams prieš nepilnamečius. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad teisinė sistema turėtų jautriau reaguoti į tokius e, dalykus, į nusikaltimo aukų problemas. Pone Buskur, e, dėl kovos su terorizmu. Prisiminkime, kad užsienio reikalų ministras tą klausimą svarstė ir e, vidaus reikalų ir teisingumo taryba apie tai nekalbėjo, todėl aš da, savo darbo tvarkėje to klausimo neturiu. Aš e, turiu pasakyti, kad mes suprantame, kad terorizmo klausimai užsienio reikalų taryboje turėtų būti svarstomi. Ir atitinkami ministrai už tai atsakingi. Dėl SWIFT. Kodėl toks tvarkaraštis nusistatytas? Paprasčiausiai todėl, kad ta įmonė išsikelia ir e, iškilo rizika, kad informacija nutekės. Turint tokį informacijos keitimąsi, kokį turėdavome iki šiol. Mes atlikome analizę, kuri parodė, kad mums pavyko užkirsti kelią visai eiliai labai rimtų problemų Europoje. Žinome, kokią, kokios informacijos gavome iš amerikietiškosios sistemos. Ir dabar įmoniai kelintis reikėtų sukurti taisyklės, kurios tas, tos sistemos neužblokuotų. Tuo mes esame patys suinteresuoti. Tuo pat metu mes suprantame, koks sudėtingas tas darbas yra ir mes galim tik paprašyti laiko tam klausimui. Todėl buvo bandoma dėrėtis dėl to ir e, mes siekime bendrą sprendimą priimti to klausimu. Bet tą klausimą esu daug kartų kalbėjusi Europos parlamente ir aš tenksiu, kad procesas būtų kuo atviresnis. Tačiau atsakymas e, būtų toks. Toks tvarkaraštis yra, mano nuomonė, neracionalus. E, kitaip gali nutekėti informacija, o kad taip nesitiktų, mes turime e, užtikrinti, kad e, bus užkirstas kelias teroristų veiklo finansuoti. E, datų nustatymas, aišku, šiuo atveju yra geresnis negu anksčiau, tai yra sveikintina, tačiau nepamirškime, kad e, reikės ateityje nustatyti tokias e, ilgalaikiškesnės datas. Have... Ačiū, ponės. Aš bus antrasis klausimų ratas. Pirmiausia, steiksiu žodį paklausti ponui Albrechtui. Ačiū labai. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiausi dėl to, kad vidaus reikalų ir saugumo politikos rytyje, kalbant apie Stokholmo programą, buvo atsižvelgta į keletą mūsų pastabų, ypatingai duomenų apsaugos rytyje. Nepaisant to, aš manau, kad šioje vietoje yra labai svarbu surenkti artimiausių laikų plačios apimties diskusiją kadangi programos įgyvendinimas e, būtų tos diskusijos, tos diskusijos svarbiausias klausimas, nors yra dar ir keletą kitų aspektų Stokholmo programoje, kalbant atvirai apie tam tikrų priemonių įgyvendinimą, pavyzdžiui, pasikeitimą informaciją. Tačiau bendrai aš manau, kad šioje srityje ypatingai teisingumo politikoje buvo daug pasiekta. Nepaisant to, Stokholmo programoje yra daug kitų sričių, tokių kaip migracija ir prieglopščio suteikimas, dėl kurių mm, rezultatų mes ypatingai nesidžiaugiame, tačiau tai jau yra kita istorija. Dar norėčiau pakalbėti apie du aspektus. Vienas jau buvo minėtas, tai yra Swifto tema. Aš manau, kad čia yra labai svarbu atvirai diskutuoti šiais klausimais, taip pat ir su Europos parlamentu. Ir manau, kad tiek kalbant apie Stoholmo programą, tiek apie kitus klausimus, e, buvo dar kartą patvirtina, kad kuomet parlamentas yra informuojamas ir gali susidaryti savo nuomonę apie tam tikrus klausimus, jis po to priima geresnius sprendimus. Manau, kad Svifto atveju bus vėl taip pat esu to įsitikinęs, tačiau taip pat reikia paminėti, kad daug kas yra nusprendžiama slaptai ir aš iš tikrųjų noriu pabrėžti, kad tai yra neigiamas dalykas ir noriu paklausti, kaip taryba toliau ketina elgtis tam, kad vadovaudamas Lisabono sutartimi pilnai informuotų Europos parlamentą apie visus jo kompetenciją esančius klausimus, klausimus ir įtrauktų pilnai į darybas. Mes to pagėdavome anksčiau dėl SWIFT ir kitų klausimų, dabar jau teisiškai turime tinkamą pagrindą to reikalauti, todėl tikrai džiaugčiausi, jeigu taryba vidaus ir teisingumo politikos rytie pilnai įtrauktų parlamentą į visus vykstančius procesus, ir vertinant jau priimtas priemonės, tokiu būdu parlamentas galėtų e, geriau atlikti savo funkciją. Ačiū ponė Albrechtui, dabar ponė Infeld. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat prisijungsiu prie tų balsų, kurie dėkojo pirmininkaujančiai Švedijai už tai, kad jos atstovai dažnai atvyksta į šį komitetą šiuo svarbiu laikotarpiu. Taip pat norėčiau pakalbėti apie įvairius tarptautinius susitarimus. Pradėsiu nuo Swifto. Tik taip praeitą savaitę sužinojau, kad e, priežastis dėl vykstančių procedūrų yra ta, kad keturios valstybės dalyvauja E, vadovaudamas 24 straipsnio 8 dalimi pareiškė tam tikras išlygas e, ir taryba neturėjo kitos išeities tik įtraukti parlamentą į dabar vykstančias procedūras. Ir iš tikrųjų man kelia nuostaba, kad niekas e, mūsų apie tai anksčiau neinformavo, apie šias priežastis. Gal galėtumėte tai paaiškinti? Jūs minėjote, kad sviftą susitarimą reikėjo priimti skubos tvarka. Noriu visiems priminti, kad jau mes 2007-aisiais, tai yra prieš 2,5 metų, žinojome, kad svifto sistema keisis, taigi galėjome anksčiau pradėti šias konsultacijas. Nepaisant to, jūs minėjote, kad turite įrodymų, kurie patvirtina, jog neturėtų būti jokių spragų duomenų keitimosi e, srityje. Dar vienas klausimas yra bendro pobūdžio apie tarptautinius susitarimus. Kokį tvarkaraštį esate numatę? Uh, norėdami gauti parlamento sutikimą. Ir prastarą savaitę vyko diskusijos ir parlamentas norėtų, kad e, procesas vyktų greičiau, kad komisija pateiktų pasiūlymą tarybai e, e, iki sausio pabaigos. Norėčiau sužinoti, kokia yra tarybos nuomonė apie tai, nes parlamentas to norėtų dėl SWIFT, dėl PNR susitarimų, galbūt dar dėl keletą kitų svarbių tarptautinių susitarimų, nes sutartie nėra numatyta jokių terminų, tačiau ši procedūra iš tikrųjų suteiks tam tikrų galių parlamentui tik tai pasitelkus e, tinkamus ir teisingus terminus. Akta buvo paminėta taip pat, būtų labai naudinga, jeigu taryba galėtų informuoti mūsų komitetą apie šį susitarimą, nes e, dažnai mes e, galime rasti įvairaus pobūdžio dokumentų prie kopijavimo aparatų ir kai kurie iš jų patvirtina mūsų įtarimą apie tai, kad šis susitarimas numato tam tikras tris išlygos. E, parlamentas tam priešinosi ir mes norime gauti informaciją taip pat šiame komitete, ne tik pramonės komitete, pabaigai apie transatlantinius susitarimus ir e, apie tam tikrus susitarimus dėl domenų apsaugos transatlantinių mastų. Aš taip pat norėčiau, kad taryba informuotų Europos parlamentą kaip įmanoma greičiau apie šios klausimus, ponė Makovei. Ačiū. Aš taip pat pirmiausia norėjau padėkoti pirmininkaujančiai Švedijai už jos nuveiktą darbą ir bendradarbiavimą su parlamentu. Nu, taip pat e, sveikinu nuostatą Stokholmo programoje dėl kovos su korupcija e, privačiame sektoriuje, nes manau, kad e, naudojantis progą norėčiau paminėti, kad gruodžio 9 dieną nuo 10 iki 12.30 vyks renginys e, šioje salėje kartu su e, Transparency International ir e, Junktinių tautų atstovais veikiančiais kovo su korupcija srityje. Dėl Stokholmo programos, kurią gavome šiandien ryte, du klausimus norėčiau užduoti. 4-5 punktą, kur kalbama apie ekonominius nusikaltimus ir e, korupciją. Kalbama apie tai, kad taryba e, ragina komisiją nustatyti tam tikrus kriterijus, indikacinius, nu, kuriais remiantis būtų galima kovoti su ekonominė korupcija ir reikia bendradarbiauti su Kreko, tai yra Europos tarybos atitinkama institucija. Aš jau, ponė ministrė, jums nusinčiu elektroninį laišką su savo klausimu po jūsų pasisakymo Strasbūrė šią temą dėl bendradarbiavimo su Kreko glaudaus bendradarbiavimo. Aš pasisakau už tokį bendradarbiavimą, tačiau nemanau, kad jis turėtų pakeisti būtinybę ES sukurti savo mechanizmus skirtus korupcijos stebėsinai ES valstybėse narėse. Tai praktiškai tas pasiūlymas nepakeis dabartinės situacijos. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mums reikia sukurti ES aukštesnio lygio nei ES taryboje egzistuojančius mechanizmus skirtus kovoti su korupcija. Antras pastebėjimas yra susijęs su tuo, kad Stokholmo programoje kalbama apie mechanizmus, tačiau mano nuomonė pasiūlymas nėra baigtinis, komisija yra raginama mm, nustatyti tam tikrus e, kriterijus ir mm, strateginius pasiūlymus. Čia daugiau nieko nekalbama apie tai, kaip e, visi šie sprendimai ir procedūros turi būti įgyvendinami valstybėse narėse, nes jeigu jų nebus, tai viskas tik ir baigsis e, mūsų pasiūlymais gražiai atrodančiais apie įvairias uh, politikos strategijas, kurie ir liks ant popieriaus. Ir iš tikrųjų aš paraginčiau jūs prisidėti ir padėti tiems, kurie norėtų, kad ta strategija būtų įgyvendinama. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį ministrai. Suteiksiu galimybę atsakyti išduotus klausimus. Dėkui. Pirmiausia, ponas Albrecht. Uh, Savaime suprantama, kad domenų apsaugos įgyvendinimas yra svarbu, bet tai yra labai ir sudėtinga. Visiškai akivaizdu, kad Stoholmo programa, kuri yra bendro pobūdžio dokumentas, visų detalių e, nenurodo. Ir todėl ateis laikas pasirūpinti, kad įgyvendinimas vyktų vienaip ar kitaip, bet taip, kad patenkintų mus visiškai. Dėl SWIFT e, du ar trys žmonės klausė. Galėčiau štai ką pasakyti. Mes iš pirmininkančio šalies pusės šiuo klausimu dirbome labai atvirai, kiek tik tai įmanoma atviriau ir viešiau. Manome, kad daugiau viešumo pasiekti neįmanoma. Ir buvo per daug paskubėta priimti e, tokį sprendimą. Ir sprendimą priimti nebuvo paprasta, nes klausimai, kaip jūs visi puikiai žinote, yra itin komplikuoti. Bet vyko e, tokie neformalūs susitarimai kol kas, o formalūs turės būti patvirtinti ir Europos parlamente. Ir čia, žinoma, jūsų balsas įgaus didesnį reikšmę. Tai yra labai svarbu. Dėl atvirumo galėčiau pasakyti, kad e, man šis klausimas viso pirmininkavimo metu buvo svarbiausias Aš šiek tiek nusiminiau bendrai, kad Europos parlamentas nebuvo pakankamai aktyvus ir konstruktyvus, e, užtikrinant e, bendradarbiavimą viešumo požiūriu. Komisijos pasiūlyme, mano nuomonė, buvo tam tikras žingsnis atgal viešumo klausimu. Mes iš Europos parlamento norėjome daugiau vadovavimo, daugiau gairių E, dėl aktą pirmininkaujantis šalis visuomet stengiasi e, išlikti aktyvi dėrybose, kad būtų pasiektas sprendimas, kurio mes siekiame nuo pradžių. E, žinome, kad yra daug valstybių, kurios e, bando prisidėti prie diskusijos, tačiau tuo metu, tuo metu jai trukdo. Ir labai daug šalių dalyvavusių dėrybose buvo prieš tokį sprendimą, kokį mes siūlėme. Todėl stengiame sugriežtinti dėrybų taisyklės. Mes buvome priversti priimti susitarimą, kuris būtų racionalus. Tai yra labai sudėtinga. Tačiau, kaip sakiau, mes dirbame labai sunkiai, siekdami užtikrinti atvirumą ir turime toliau eiti tuo pačiu keliu. Todėl, kad aš manau, kad atvira ir laisva diskusija yra geriausias būdas pasiekti geriausių sprendimų. Mes ir toliau bandysime aktos dėrybų klausimą spręsti, tačiau, kaip jau pasakiau, priešininkų yra labai daug. Yra skirtingų tradicijų šalise, negu kad mes tikėjomės. Dėl traptautinių sutarčių apie kurias klausė ponia Intvelt. Mes manome, kad tos sutartys bus pasiektos kuo greičiau, galbūt net prieš naujus metus. Ir žinau, kad parlamentas nori, kad tai būtų priimta kuo greičiau. Tai yra problema susijusi su tomis sutartimis yra ta, kad neužtenka įprastinių procedūrų. Tarsi tai dar nėra rutina ir todėl mes patiriam tam tikrą spaudimą. Tačiau mes siekime, kad sprendimas būtų priimtas maždaug iki naujų metų. Ponas Makovei, dėkoju už elektroninį laišką, kurį man atsintėt. Jūs turbūt esat vienintelis parlamentaras, kuris po to susitikimo susisiekėt su manimi ir išdėsite daug svarbių nuomonių. Ir Be bejonės yra dar labai daug klaustukų susijusių dėl to, kaip mes konkrečiai galime spręsti korupcijos problemas, ką mes galime daugiau padaryti. Tačiau faktas yra tas, kad mes prašome komisijos, kad jis sukurtų aiškius bendradarbiavimo su greko kriterijus, kad mes išvengtume sistemų dubliavimo, kad nebū, arba kad nebūtų per daug skirtingų sistemų. Ir nenorime išvaistyti tos energijos, kuri jau yra sukaupta. Tačiau e, mes e, tikimės, kad bus pirmininkaučiai šaliai išdėstytos visos reikalingos nuomonės, nes jos yra labai svarbios. Mano nuomonė, korupcijos klausimas yra vienas e, svarbiausių spręstinų artimiausiais metais. E, ir jeigu mes negalėsim sukontroliuoti korupcijos, tai e, piliečių pasitikėjimas administracija ir jos darbu visiškai bus sugriautas, o taigi yra pagrindų pagrindas. Ačiū. Ačiū ponė Ask, paskutiniai klausimai. Pone Sipa. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte, bevor ich auf das Stockholm... Ačiū pirmininkė. Kalbant apie Stokholmo programą, norėčiau vėl pradėti nuo SWIFT. Nesėjusiu tuo daug vilčių, nes per pastarosius mėnesius, kuomet pradėjau dirbti parlamente, pastebėjau, kad įvairūs parlamentarai užduoda labai konkrečius klausimus ir niekuomet juos konkrečiai neatsakoma. Tačiau, nepaisant to, manau, kad yra svarbu šios klausimus užduoti, nes gali tai turėti įtakos būsimosioms diskusijoms. Šiandien iš jūsų, ponė Ask, girdėjome, kad dabartiniu metu situacija su duomenų apsauga yra geresnė, geresnė lyginant su kokia situacija su 2001 metais, kuomet JAF mūsų neinformavo apie asmens duomenų naudojimą, ar geresnė situacija nei šių metų vasarą, kuomet prasidėjo pirmosios dėrybos. Aš kaip ir anksčiau manau, kad šioje programoje numatytos nuostatos dėl piliečių teisų ir duomenų apsaugos yra nepakankamos, ypatingai dėl teisės kreiptis į teismą ir uh, uh, teikti ieškinius JAV atitinkamoms tarnyboms. Kalbama apie e, įvairias spragas, jos yra minimos ir mes daug kartų klausėme, kur yra įrodymai, kad pasikeitų šiais duomenimis Europos piliečių saugumo laipsnis yra padidinamas iki šios dienos nei vieno tokio įrodymo ar patvirtinimo negavome per pastarąsias dešimt dienų iki pasirašant sutartį, kur, yra, kur pasirašymas yra numatytas sausio 30 dieną. Buvo gaunama daug informacijos iš nacionalinių tarnybų, kad Swift duomenys mums yra iš tikrųjų nesvarbios. Taigi komisijos tarnybos galėtų kreiptis į nacionalinės institucijas, kurios patvirtintų, kad e, mūsų saugumas nuo to, kad mes taip švaistūniškai elgiamės su asmens duomenimis, iš tikrųjų nepadidėja. Visa ši Svifto istorija, kuri per e, pusę metų praktiškai buvo užbaigta, Man kelia nerima ne tik e, nauda gaunama iš šios e, duomenų e, pasikeitimo istorijos. Aš manau, kad saugumas mūsų dėl to nepadidėja. Čia iškyla klausimas, kaip mes tarpusavyje, kokie yra mūsų tarpusavio santykiai, tarp instituciniai santykiai ir kokią įtaką tai turės Stokholmo programos įgyvendinimui. Aš per pastarosius mėnesius dirbdama čia neįsitikinau, kad E, tarp institucinio bendradarbiavimo pamatas yra pakankamas, nes e, yra labai daug neigiamo nusiteikimo e, vien, vieni kitų atžvilgių, nes tokiuose srityse kaip prekyba žmonėmis, vaikų teisės ir kitose srityse dar tikrai daug ką reikia nuveikti, todėl džiaugiuosi, kad komisija rengia naujus pasiūlymus ir nauja pirmininkaujanti valstybė įdėmiai išanalizuos šios pasiūlymus šį ketvirtadienį Mes minėsime žmogaus teisų dieną ir e, kovos su terorizmu kontekste mes truputį primiršome, kad taip pat ir pas mus Europoje žmogaus teisų klausimai dar nėra visiškai spręsti ir kad čia dar daug ką reikia aptarti. Pirmininkė, dar du kolegos užduos klausimus. Prašau jūsų formuluoti klausimus labai trumpai, nes ponė Ask turės to jau E, ketvirtą valandą vykti į Teisės reikalų komitetą. Ponas Brons dabar. To, uh, discuss, uh... Ačiū, aš nežinau, ar jūs esat pasirengusi aptarti tai, ką aš norėčiau pasitirauti, bet aš praeitą savaitę bandžiau gauti atsakymą šį klausimą, nepavyko, taigi bandysiu iš jūsų išsiteirauti. Stoholmo programoje daug dėmesio skiriama pagrindiniams teisėms, o Junknė karalystė ir kitos dvi valstybės nusprendė netaikyti privalomai šių nuostatų. Taigi, ar tokie opt-out netaikymai turės įtakos Lisabono sutarčiai? Aš tikiuosi, nes sutartis iš tikrųjų daro, kelia grėsmę pagrindiniams pagrindiniams teisėms Junktinėje karalystėje. Ir antras dalykas, labai trumpai, jūs kalbėjote apie bendrus teisės aktus kovai su nusikalstamumu. Kaip jūs žinote, Anglija, Velsas ir dar dvi jurisdikcijos Junktinėje karalystėje turi visiškai kitokias sistemas nei uh, žemynėje Europoje. Ar jūs numatote, kad Junktinė karalystė turės prarasti tokius skirtumus savo juridinėse sistemose? Ačiū. Obrigado, Sra. Presidente. Eu eh, gostaria de falar sobre SWIFT. Ačiū pirmininkė. Dėl SWIFTO. Žmonės, kurie pasisako už tai, kad ES turi pasirašyti susitarimą su IF, pabrėžia du dalykus. Visų pirma, kad eina kalba tik apie ribotą laiką. Antras dalykas, kad tai yra labai svarbu kovai su terorizmu. Taip tokia pati ir mūsų pranešė nuomonė šio klausimu. Manau, kad į tuos du argumentus, kuriuos pateikė Svifto, um, um, o tie, kurie pasisako už Swiftą, susitarti dėl Swifto, reikia panalizuoti ramiai. Tai yra po devinių mėnesių, kiek galioja laikinas susitarimas, dabar kitą savaitę ir po penkerių metų kai mūsų duomenys yra saugomi, jie vis dar gali būti panaudojami taip pat ir um, tyriant kitus atvejus. Taigi, iš tikrųjų, eina kalba ne apie penkis mėnesius, o apie penkis metus, nes duomenys bus saugomi penkis metus. Galbūt e, galėjome gauti ir daugiau informacijos apie tai. Ir iš tikrųjų, kai praeitą savaitę apie tai plačiau sužinojau, tai e, padarė labai didelį įspūdį. Uh, Jeigu šie klausimai būtų anksčiau aptariami Lisabono sutarties dvasia, kaip kad Europos parlamentas pageidavo ir, ir anksčiau nekart apie tai kalbėjo, tai tikrai mes būtumėm pasisakę prieš tokius didžiulius trūkumus tokiame sutarime. Netiesa yra, kad šis sutarimas yra tik tai laikino pobūdžio, kad tik tai devinių mėnesių jisai, nes iš tikrųjų jo poveikis bus juntamas labai ilgą laiką. Uh, Ir tai labai įtakos mūsų ir tolesnius santykius. E, ir, ir Ruvier pranešime buvo akcentuotas dar vienas dalykas, kad, kad sakykime, tie kopiamis duomenys yra labai svarbus kovoje su terorizmu. Tačiau kol kas neturime galimybės gauti to pranešimo, nes jis yra konfidencialus mes galėjome supažinti tik tai su nekonfidencialia dalimi, tačiau tai, ką aš perskaičiau, turiu pasakyti, tikrai manęs neįtikino. Ir tiesiog pasakyti, kad kova su terorizmu yra visiškai priklausoma nuo tokių duomenų rinkimo ir kaupimo, manęs neįtikina. Taigi, tie, kas pasisako už šią sistemą, pateikia tik tai du argumentus, kurie, mano manimu, iš viso viską netgi pakeičia į kitą pusę. Iš tikrųjų, pasitikėjimas yra visiškai sugriaunamas mes anksčiau labai laikėmės pasitikėjimo dvasios, ypač kuomet buvo kalbama apie SWIFT sutarimo, kuomet vyko dėrybos, tačiau iš tikrųjų dabar yra visiškai kitaip. Ačiū. Aš Žinau, kad yra kitų parlamentarų, kurie turi teisę jų, e, jiems rūpimus klausimus, bet jie nespės susakyti dėl SWIFT. Dar kartą noriu pasakyti, kad mano nuomonė tai yra mano nuomonė, tai yra pagrindinis klausimas, kurį reikia spręsti. Ar mes bandysime nutraukti teroristinės veiklos finansavimą? Man atrodo, atsakymas yra savaime suprantamas. Mes negalime uh, E, organ, niekas negali organizuoti nusikaltimo, jeigu nėra pinigų. Todėl e, matome, kad dabar egzistuoja sistema, kai pinigai yra pervedami iš vienos e, sistemos į kitą. Ir e, tada nusikaltėliai pradeda pirkti deimantus Damaskė, pavyzdžiui. Ir e, tai gali būti daroma iš tavo sąskaitos, pavyzdžiui. Ir paaiškės, kad tie pinigai buvo paimti Briuselėje. Viskas kaip priklauso nuo to, kad egzistuoja domenų kompiuterinės programos, kurios nurodo, kad yra pažeidimų. Ir SWIFT e, atveju reikia užtikrinti, kad galėtume reaguoti iš anksto, kai tik egzistuoja koks nors įtarimas dėl galimo terorizmo finansavimo. Pavieniais atvejais mes esame labai kruopšiai e, tyrę tokius tokio pabudžio nusikalstamumus bendrai yra įmanoma tą padaryti. Galima sakyti, kad yra labai daug taisyklių. Gal galima kelti retorinį klausimą, kad devinių mėnesių neužtenka, kad reikia penkerių metų, e, bet e, nepamirškim, kad kai mes dar kartą tarsimės dėl SWIFT sutarties, turime sukurti galimybės mums užkirsti kelią tiems, kurie nori finansuoti uh, veiks, veiksmus, kurie yra nukreipti prieš mūsų piliečius. Mes prisimename, kokią programą naudojasi amerikiečiai. Jie legaliai uh, gali gauti informaciją apie pažiūrėjau, lėšų pervedimą iš Europos į Ameriką. Mes turėtume turėti tokias pat galimybės. Dėl domenų apsaugos kalbant, dėl SWIFT programos apskritai kalbant, turime nepamiršti, kad čia dar reikia labai dirbti ir nukreipti aiškiai e, taikinį į terorizmą, e, taikytis tiesiai į terorizmą. Ir tai yra tarptautinės atsakomybės klausimas ir Europos parlamentas e, ir jo nuomonės visuomet pakankamai yra vertinamos ir aš gerbiu, gerbiu parlamentą dėl to, kad jis nepraleidžia progų pasisakyti ir pasirūpina, kad sutartyje būtų įtvirtinti visi reikalingi elementai. Tikiuosi, kad tai bus greitai padaryta. Toliau, e, Didžiosios Britanijos e, pagrindinių teisių procesūros Didžioji Britanija turi tokių išskirtinių galimybių. Ar gali būti, kad ta e, papročių teisės sistema bus pakreista Europinė sistema? Uh, Sunku labai pasakyti. Nacionalinės valstybėsgi yra už tai atsakingos. ES netu, nenori ir negali, mano nuomonė, perimti tokių klausimų sprendimo. Akivaizdu, kad aš suprantu, kad žmogaus teisų apsauga yra labai svarbus aspektas, Europ, bet Europos lygių mes kalbame apie žmogaus teisės, kurios yra numatytos konvencijoje, kurią yra pasirašusios visos ES šalis. Todėl aš negaliu suprasti, kodėl kažkokie juridiniai kliuviniai turi trukdyti priimti bendrus dokumentus. Mes dirbsim toje srityje. Ir aš noriu, kad pagrindinės teisės būtų tvirtai numatytos e, Europos bendradarbiavimo taisyklėse. Manau, kad atsakiau visus klausimus, kurie buvo pateikti. Nežinau, ar visi yra patenkinti, bet ar mes to iš tikrųjų ir siekiame. Prašau, negaliu suteikti jums žodžių, nes taip pat ir kiti kolegos dar norėjo pasisakyti. Noriu padėkoti poniai Ask už tai, kad rado laiko atvykti. Dėkuoju už jūsų atvirumą, linkime sėkmės. Turime jūs paleisti dabar ir dar kartą dėkoju. Ačiū Jums visiems. Noriu padėkoti visiems gerų kalėdų ir e, šilumos Jūsų širdise per šios šaltus lapkričio ir gruodžio mėnesius. colleagues, now we continue with reviewing the Swedish EU. Mėly kolegos, pirmininkaujant Švedijai, migracijos ir prieglopščio suteikimo sryčiai yra teikiama daug dėmesio. Su mumis yra Švedijos migracijos ir prieglopščio politikos, poli, politikos ministras ponas Bilstram. Galėsime užduoti jam klausimų. Ir bus įdomu išgirsti iš jūsų naujausios informacijos apie situaciją migracijos ir prieglopščio suteikimo srityje, taigi prašau Jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, džiaugiuosi, kad e, esu čia. Susikau su Jumis Strasbūrė prieš keletą savaičių, kai kalbėjome apie Stopkolimo programą, bet labai smagu su Jumis susitikti ir Bruselėje. Pats laikas apibendrinti tą darbą, kuris atliktas Švedijos pirmininkavimo metu. Ir tai buvo tikrai. E, ruduo su daug įvykių, vyko instituciniai mainai, institucijų bendras darbas, e, stengiantis pradėti įgyventi Lisabono sutartį. Ir aš sutelksiu dėmesį į tai, kas įeina į mano kompetenciją. Komiteto pirmininkas ponas Lopes Aguilar turėtų, manau, pagristai didžiuotis darbų, kurį atliko Europos komitetas ir e, tais veiksmais, kurie yra numatyti berengiant Stoholmo programą. Lisabono sutartis numato didelius pasikeitimus laisvės saugumo ir teisingumo srityje įskaitant ir Europos parlamento sustiprintą vaidmenį teisingumo, te, teisės aktų kūrimo procese. E, numatyta labai daug bendradarbiavimo tarp institucijų naujų formų ir jau Švedijos pirmininkavimo metu mes e, jas išbandėme. Manau, kad dabar e, galime įvertinti, kad svarbiausias mūsų nuveiktas žingsnis Švedijos pirmininkavimo metu buvo mm, nu, padarytas ir prieglošio bei migracijos rytyje. Pirmiausia, Švedija pirmininkaudama bandė, įvedė bevizį režimą trijų vakarų Balkanų valstybėms, buvusiai Jugoslavijos, Respublika Makedonijai, Jonkalniai ir Serbijai. E, bevizis režimas leis žmonėms keliaujantys su biometriniais pasais mm, patekti į ES be vizų nuo gruodžio 19 dienos. Tokiu būdu šias kalėdas tų šalių žmonės jau galės švesti kartu su giminėm ir draugais Europos Sąjungoje. Šiame kontekste nereikėtų pamiršti ir dar dviejų valstybių, kurios e, žengia ryštingus žingsnius to, tą pačią kryptimį. E, prisiminkime bendrą susitarimą, kuris buvo parengtas tarp Europos parlamento ir tarybos ir kuriame yra siekiama paraginti, paskatinti Albaniją ir Bosniją bei Hercegoviną įgyvendinti dar neįgyvendintas reikalingas reformas, kad jų piliečiai taip pat galėtų e, pasinaudoti bevizių režimu labai greitai. Aš norėčiau keletą žodžių pasakyti apie Stoholmo programą, ką, kuri pagrys mūsų darbus per artimiausius penkerius metus. Aš norėčiau labai padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jis taip aktyviai dirbo šio klausimu ir vykdė labai geras diskusijas Strasbūrė prieš porą savaičių po uh, E, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos lapkričio 30 gruodžio 1 dienomis mes pasiekėme susitarimą tarp valstybių narių ir Europos tarybos ir dabar mes galėsime priimti vadovų taryboje šią programą gruodžio 10-11 dienomis. E, šios migracijos ir prieglūščio politikos raida jau nustatyta ir pagrindinė prielaida yra gerai valdoma migracija, kuri gali būti naudinga visoms suinteresuotoms pusėms. Tam reikia sukurti lankščią sistemą, kuri leistų e, imigruoti naujai darbo jėgai, kuri tas būtų naudinga ir valstybėms narėms ir tai leistų pasiekti Lisabono strategijos tikslus. Mes norime sustiprinti ir migrantų teisės Bendradarbiavimas su kilmės ir tranzito valstybėmis e, yra numatytas bendrame susitarime dėl migracijos ir tam labai daug dėmesio yra skirtas Stokholmo programoje. Dabartinės priemonės, pavyzdžiui, partnerystė mobilumo labui e, bus toliau strategiškai tobulinami ir suprantame, kad bus imamasi priemonių, kurios leis e, pozityviau panaudoti migraciją Europos Sąjungoje. Stokholmo programoje kalbama ir apie priemonės kovoti su nelegalia migracija ES, bus sukurta veiksminga nelegalių migrantų gražinimo politika ir e, numatyti Frontex veiksmai tai programai gyvendinti. Programa yra pabrėžiama, kaip svarbu išlaikyti pusiausvirą, kad saugumo priemonės nebūtų įgyvendinamos legalios migracijos į ES e, kainą. Ir e, tokiu būdu nenorime apsunkinti prieglopščių siekiančiųjų žmonių e, procedūrų, kurias jie turi praeiti. E, valstybės narės susitarė dėl to, kad reikia dirbti solidariau. E, kalbame apie solidarumą su valstybėmis narėmis ir solidarumą tarp ES ir trečiųjų šalių mūsų atspirties taškas yra tas, kad turime priimti plataus pobūdžio tvarius ilgalaikius sprendimus, kurie leistų e, įgyvendinti tą bendrą požiūrį į migraciją. Mums reikia sukurti solidarumo mechanizmą, kuris leistų valstybėms narėms susidoroti su labai didelėmis migrantų bangomis. Tam reikia labai konkrečių priemonių, kurios dabar jau yra gerai suformuluotos ir e, mes suprantame, kad valstybės narės e, jas turės įgyvendinti, tai turės labai daug naudos. Noriu pabrėžti, kad Stokholmo programoje yra kalbama apie bendros Europos prieglopščio sistemos sukūrimą ne vėliau kaip 2012 metais. Taip pat yra numatyta, kad toje bendroje prieglopščio sistemoje kertinis asmuo yra užtikrinti pagarbą individualiems prieglopščio siekėjams nepriklausomai nuo to, į kurią valstybę narę jis ar ji atvyksta. E, ta bendra sistema turėtų būti kuriama e, apimant ir vadinamąją išorinę dimenciją. Ir aš čia galvoju apie pabėgėlių iš trečiųjų šalių įkurdinimą naujose vietose. Europos Sąjungos išoriniai ryšiai yra labai svarbus tam, kad čia būtų pasiekta pažangos, tam e, programai yra skirtas atskiras skyrius. Stoholmo programoje e, yra tokių elementų, kurie bus įtvirtinti Europos taryboje šios savaitės pabaigoje. Uh, Aš visuomet siekiu, kad būtų sukurta tokia programa, kurią plačiai galėtų paremti ir Europos parlamentas, ir taryba. Ir tikimės, kad mums pavyko tai pasiekti. Komisija netrukus pateiks veiksmų planą, kuris leis įgyvendinti Stoholmo programą. Greičiausia, tai įvyks kitų metų pradžioje. Gerbiami parlamento nariai, Kaip aš jau ką tik pasakiau, Stoholmo programa patvirtina, kad bendroji Europos prieglopščio sistema e, įsigalios nuo 2012 metų. Tai yra ambicingas, svarbus tikslas ir Švedija pirmininkavimo metu padarė viską, ką galėjo tą kryptimį. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu konstatuoti, kad yra pasiektas susitarimas tarp ES institucijų dėl Europos prieglopščio paramos tarnybos įsteigimo. Tai reiškia, kad pagal Europos tarybos išvadas bus galima E, tokį biurą įsteigti gana greitai ir tai bus labai puikus pavyzdys, rodantis, kaip paprasti teisėkuros procesai gali būti veiksmingai ir sklandžiai, be to tai pademonstruos puikų bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Aš e, labai pozityviai vertinu tos paramo, to paramos biuro galimybės palengvinti valstybių narių bendradarbiavimą. Ir toks bendradarbiavimas leis mums geriau įgyvendinti bendrą Europos prieglupščio politiką. Be abejo, kaip jau žinome, e, toks biuras bus įsteigtas Valetoje. Švedija pirmininkaudama labai aktyviai rengė pasiūlymą dėl bendros ES e, imigrantų apgyvendinimo programos. Ir tas finansavimo mechanizmo pasiūlymas mm, bus, e, pritai, bus sukurtas atsižvelgiant į Europos pabėgėlių fondą, kuris bus šiek tiek pakeistas. Dėrybos vyko labai konstruktyviai ir mes jau dabar e, esame tikri, kad programa galės būti pradėta įgyvendinti jau kitais metais. Pagal kitus pasiūlymus e, dėl teisės aktų pakeitimo bendro prie, bendros prieglušių sistemos uh, e, rėmose buvo sukurtas, um, buvo pasiekta gana ženkli pažanga daugeliu vadinamojo prieglopšio paketo požiūriu ir me, aš esu tikras, kad mūsų darbas palengvės, e, nes komisija pateikė visus reikalingus pasiūlymus ir tokiu būdu mes galėsime užbaigti bendros prieglopšio sistemos antrąją fazę. Gali būti, kad mes įvairius pasiūlymus galėsime įvertinti jau gana greitai ir pasverti juos lyginant vieną su kitu. Uh, Kaip žinia, valstybės narės mm, reagavo labai aktyviai daugelės ryčių ir Europos taryba spalio mėnesį priėmė daug svarbių sprendimų dėl neretų trumpalaikių priemonių. Yra pasiektas geras susitarimas ar parlamento tarybos ir komisijos dėl e, mano minėto paramos biuro įsteigimo. Ir Europos taryba pradėjo gyvendinti e, bandomąjį projektą Maltoje. Keletas valstybių narių nusprendė dalyvauti tos programos įgyvendinimo. Prasidėjo toksai strateginis e, dialogas e, tarp strateginių tranzitinių valstybių. Galėtume pateikti pavyzdį. Komisijos viceprezidentas Baro lankėsi Turkijoje prieš mėnesį ir buvo užmėgstas labai aktyvus politinis dialogas su Turkija dėl migracijos. Bet to, e, be kita ko, buvo aptarta formaliai e, redmisijos sutartis. Tačiau mes suprantame, kad ilgalaikėje perspektyvoje dar išlieka labai daug neišspręktų klausimų ir be abejonės e, reikės priimti daug ilgalaikių tvarių sprendimų, kurie, leis, kurie leistų pagelbėti žmonėms esantiems desperatiškoje situacijoje. Stokholmo programa leis mm, tai padaryti ateityje kur kas geriau. Bendrai noriu pasakyti, kad mes e, labai puikiai bendradarbiavame su jūsų komitetu, e, labai konstruktyviai ir mm, būdavo diskutuojama per visus susitikimus. Prieglopšio paramos biuras e, be jūsų paramos nebūtų buvęs įmanomas, kaip ir bevizis režimas vakarų valstybėms. Ir aš tikiuosi, kad ta ambicinga Stokholmo programa taip pat bus labai greitai sėkmingai įgyvendinta. Ačiū. Ačiū. Labai įdomus buvo laikotarpis, ypač vakarų Balkanų kontekste dėl vizų režimo e, supaprastinimo. Ir pabandykime dabar klausimus sugrupuoti į 2-3 raundus. E, keli klausimai tada jūsų atsakymas, nes daug kolegų nori paklausti. Pirmieji trys kolegos Busutil, Gions ir Keller. Ponas Busutil, prašom. Thank you, Madam Chair, and thank you, Mr. Minister. Let me start by um... Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, aš noriu išreikšti didžiulį su, e, susižavėjimą tuo, kad į tarybos posėdį praeitą savaitę atsivedėt uh, dukrą. Tai yra tikrai parodo, jog su šeima galima tikrai kokybiškai praleisti laiką, nors galbūt taryboje ne visiškai toks kokybiškas tas laivas, bet e, laikas, tačiau tikrai labai sveikinu, labai sužavėjote visus. Taip pat noriu Jūs labai pasveikinti su tuo sprendimu, kurio prieimimui Jūs vadovavote dėl Europos um, prieglopščio rėmimo biuro. Tai yra labai svarbus pasiekimas ir noriu pasveikinti Jūs. Taip pat žinote, ministrė, kad prieglopščio paketas susideda iš kelių kitų teisinių aktų pasiūlymų taip pat ir pirmininkaujantį valstybę galbūt taip patogiai pasirinko iš to paketo tai, kas lengva. Ir teisingai paaiškėjo, kad dėl tų lengvų klausimų pavyko, pavyko susitarti. Aš noriu dabar jūsų paklausti, o kaip bus su likusiais teisės aktų pasiūlymais iš to bendro prieglopščio paketo? Kaip jūs numatote, kaip visas klostysis toliau? Nes man susidaro toks įspūdis, kad dabar tas paketas yra pernelyg didelis, pernelyg sudėtingas, pernelyg nesuderintas, kad būtų galima susitarti bent jau artimiausiai ateityje. Tai tiek dėl prieglopšio. Dabar Dėl dviejų kitų dalykų. Jūs paminėjote solidarumą. Jūs taip pat paminėjote bandomąją programą dėl vidinio perkelimo ir apgyvendinimo. Jūs taip pat per, e, paminėjote ir išornio perkelimo gyvenamosios vietos pakeitimo projektą už išorės, e, už ES ribų. Čia šešios ar septynios iš 27 valstybių narių pareiškė susidomėjimą dalyvauti tokiame projekte. Ar jūsų manimų to pakanka? Ir galiausiai dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis. Jūs paminėjote, kad Labai naudingas ir vaisingas buvo jūsų vizitas į Turkiją. Aš taip suprantu, ministrė, kad jūs taip pat turėjote vykti į Libiją. Koks buvo jūsų pastangų nuvykti į Libiją rezultatas ir kaip jūs vertinate santykius, ar gal greičiau bendradarbiavimą su šia valstybė, ypač migracijos klausimais, jeigu ateitį vertintumėm. Ačiū. Pane Gans, ačiū. Aš taip pat noriu pasveikinti pirmininkavusią Švediją. Manau, kad tikrai laikotarpis buvo labai intensyvus ir per artimiausias savaitės taip pat. Aš taip pat noriu paminėti bevizį režimą trims valstybėms - Serbija, Makedonija ir Juotkalnyje, trys Balkanų valstybės, labai svarbu, kad Bosnija, Hercegovina, Hercegovina ir Albanija taip pat gautų tokį patį režimą greitai. Dabar toliau dėl prieglopšio paketo. Vienas iš elementų yra solidarumas, kai eina kalba apie perkelimą gyvenamusios vietos pakeitimą, ypač kai eina kalba apie valstybių narių nuomonę tais klausimais. Aš norėčiau paprašyti e, jūsų pasidalyti savo patirtimi plačiau. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima e, tuos atotrukius sumažinti, kad tos nuomonės būtų panašesnės tarp valstybių narių ir kaip jums sekasi um, derinti iki šiol tas pastangas perkelti asmenys į kitas vietas. Toliau dėl prieglopščio procedūrų matome, kad yra labai didelių skirtumų tarp to, kaip skirtingos valdžios institucijos vertina šios klausimus. Pavyzdžiui, kaip pažvelgiame į nacionalinių e, institucijų taikomą praktiką šiais klausimais. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip toliau turėtų būti tas procesas valdomas ir kokios būtų jūsų ateities prognozės? Dar vienas klausimas dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie prašo tarptautinės apsaugos. Dabar Dažniausiai į ES jie patenka nelegaliai kirzdami sienas. Kaip galėtumėm suteikti daugiau galimybių tokiems žmonėms kreiptis prie glopščio um, dar iki to momento, kai jie būtų mm, laikomi uh, nelegaliais imigrantais? Ar būtų galima čia kažkokį tai sprendimą pritaikyti? Um, Pane Keller. Also... Dėl Stoholmo programos, manau, mes visi sutarėme, kad buvo žengta labai gerų žingsnių, ypač nuo komisijos komunikato pateikimo momento tikrai buvo pajudėta gera linkme, ypač, kad yra um, skyrius dėl migracijos ir plėtotės, kas yra labai svarbu, ypač, kadangi ES yra įsipareigojusi dirbti šiais latmais. Aišku, galima ir kritikos išsakyti, nes ne viskas Stoholmo programoje yra taip, kaip aš norėčiau tai matyti. Pavyzdžiui, dėl Frontexo ir Redmi readmisijos sutarčių, dėl tų dėrybų, pavyzdžiui, kurios vyksta su Turkija ir Libija, pavyzdžiui. Man atrodo, kad per mažai čia yra skaidrumo, kai eina kalba apie tokias dėrybas. Aš noriu paklausti, e, kai eina kalba apie dėrybas, pavyzdžiui, su Libija. Ar jūs galvojate, kad parlamentas turi teisę žinoti daugiau? Ar taip pat jūs galvojate, kad parlamentas turėtų daugiau išgirsti ir apie Frontexo veiklą? Mes norėtumėm tikrai daug daugiau skaidrumo, tačiau apie tai nėra užsiminta Stoholmo programoje. Gal dar būtų galima tai pakoreguoti. Taip pat, kur, pavyzdžiui, Stoholmo programoje kalbama apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir dėl readmisijos ar Frontexo bendradarbiavimo, eina kalba apie um, efektyvų nelegalių imigrantų gražinimą. Tačiau, pavyzdžiui, kur turėtų būti kalbama apie žmogaus teisų gerbimo standartų užtikrinimą, apie tai nėra kalbama, kad trečiose valstybėse tai turi būti tai užtikrinta. Jeigu mes norime gražinti imigrantus atgal, tai turi būti užtikrinta, kad tose valstybėse, į kurias mes išsiunčiam tos žmonės būtų žmogaus teisų atitinkamai gerbiamas pagal tam tikrus standartus. Pavyzdžiui, būtų galima apie tai spręsti, kai eina kalba apie prieglapšių sistemos kūrimą. Ir dar du dalykai. Jūs kalbate apie bendrą požiūrį, kai eina kalba apie trečiasis valstybės, kurios nebenadarbiauja um, redmisijos kontekste. Taigi, koks būtų tas bendras požiūris, apie kurį jūs kalbate, pavyzdžiui, jeigu, e, tarkim, su Turkija eitų kalba, ar tai nebe, nebevyktų dėrybos dėl jos įstojimo, jeigu, tarkim, ar, ar, ar kažkas tai tokio. E, kaip jūs taip pat galvojate, ar Frontexas turėtų daugiau operatyvinio bendradarbiavimo palaikyti su trečiosiomis valstybėmis? Ta, jeigu prisimintumėm tą sprendimą, kurį prieėmė parlamentas savo rezoliuciją, kad Frontexas neturėtų daryti su trečiosiomis valstybėmis, valstybėmis savarankiškai neturėtų tokiuose darybose dalyvauti. Taigi, ka, kas turima omenyje, kai, kalb, kai minimas būtent toks operatyvinis bendradarbiavimas? Ačiū, dabar ministrė paprašysiu su pabandyti atsakyti į jums užduotus klausimus, o po to perėsime prie kito klausimų raundo. Tack så mycket för det. Eh, låt mig få börja då. Labai ačiū. Pirmiausia, pradėsiu nuo pono Busutil ir už ačiū už tokius draugiškus žodžius apie mano dukters dalyvavimą. E, ji turbūt gali tik svajoti, tiek dėmesio gauti Švedijoje, kiek jinai gavo čia. Bet vis tik pasisekė, kad, ir, e, kad taip atsitiko ir e, manau, kad tam tikrus dalykus reikia pradėti gana anksti. Kaip ten bebūtų, aš galiu pabrėžti, kad yra labai svarbu toliau dirbti ir po Švedijos pirmininkavimo pabaigos prieglopščio paketo požiūriu. Mes e, suteikėme savo galimybę e, ateityje turėti veiksmingesnių priemonių, kaip kad kalbėjo ponas e, Busutil, Bet, kaip komiteto tas žino, valstybės narės taryba ir parlamentas turi skirtingų nuomonių ir dėrybose jas išdėsto. Norėčiau pabrėžti, kad prieglopstis e, turi leisti, e, galės, turi, turi leisti pasiekti veiksmingų rezultatų ir tas bus įmanoma padaryti tik per bendradarbiavimą. Aš manau, kad e, šioje srityje bendri veiksmai yra labai svarbus. Kitas klausimas, kurį jūs pateikėte dėl bandomųjų projektų Maltoje pabaigos, galima būtų diskutuoti dėl to, kas yra teisinga, kas yra neteisinga ateityje. Aš džiaugiuosi, kad bandomasis projektas vyksta gana sėkmingai. Jogi tikslas buvo uh, su, leisti sukaupti patirties, kaip uh, viduje elgtis su um, žmonėmis, kurie ieško prieglupščio ir paramos ES. Aš matau, kad to projekto vertinimas susilaukė labai didelio dėmesio dėl Libijos aš ir vicepirmininkas Baro vasarą kreipėmės į Libijos vyriausybę ir prašėme, kad toliau būtų testamas darbas migracijos e, srityje. Mes atsakymą gavome iš Libijos vyriausybės labai vėlai ir e, galiausiai atsakingas Libijos ministras buvo nušautas Ir dabar tas klausimas liko neišspręstas. Aš norėčiau paminėti, kad mes Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną e, stengiamės dalyvauti tarybos susitik... E, kviesti dalyvauti tose tarybos susitikimuose, kuriuose yra sprendžiami jų klausimai. Ir Švedija savo valią tuo klausimu įgyvendino. Mes e, džiaugiamės, kad yra pasiektas politinis susitarimas ir su kitomis šalimis. Dabar parlamentui turės būti gražintas projektas, kuris dar galutinai nesureguliuotas, ir strateginis komitetas – kuris bus įsteigtas e, bendrai sistemai įgyvendinti, turės būti patvirtintas Europos parlamente. Ir iš to galėsime padaryti tiesioginės išvadas. Toliau, trečiųjų valstybių e, piliečių galimybės naudotis prieglopščio sistema. Tai yra labai sudėtingas klausimas. Aš e, norėčiau pabrėžti, kad Stoholmo programoje 55 puslapyje, kur kalbama apie patekimą į Europą globalizuotame pasaulyje, yra kalbama apie integruotą sienų valdymą. Ir čia pabrėžiama, kad, pacituosiu angliškai, sienų kontrolės sustiprinimas neturi trukdyti žmonėms, kurie turi teisę naudotis apsaugos sistemomis, naudotis jomis. Ypač tai pasakytina apie žmonės, kurie gyvena sudėtingomis sąlygomis. Šiuo požiūriu prioritetas turės būti suteikiamas e, nepilnamečiams. Tai yra labai aiškus e, ženklas, rodantis, ko ES siekia ir tai yra aiškus politinis pareiškimas, rodantis, kaip mes tą problemą vertiname ir suprantame, kad tą problemą reikia spręsti kuo greičiau. Pone Keller, ačiū už gražius žodžius apie Stoholmo programą. Mes stengiamės padaryti viską, ką galėjome. Aš E, manau, kad jūsų pasisakymas buvo labai įdomus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad jūs šiltai vertinote migracijos pokyčius. Tolimesnėje perspektyvoje mes e, turime galvoti apie migracijos problemų sprendimus. Neužtenka galvoti apie trumpalaikės priemonės. Dėl susitarimo tarp ES ir ES kaiminystės šalių. Manau, kad dabar mes turime galimybę įvardinti komitetui, kas buvo įgyvendinta per e, įvairius susitarimus. Libijos atvejį čia galėčiau paminėti. Dėl Turkijos, su Turkijos vyriausybė kalbėdami mes labai aiškiai pabrėžėme, svarb, kaip svarbu yra e, akcentuoti žmogaus teisės bet kokiuose veiksmuose. Ir žmonės ir tarnybos, kurios e, užtikrintų žmogaus teisės, turi egzistuoti Turkijoje. Stoholmo programoje kalbama apie žmogaus teisės trečiosios šalyse gana dažnai ir daug. Ir e, aš manau, kad čia yra gana daug padaryta. Dėl bendro požiūrio, tai aišku yra susiję su koordinacija, Frontexe apie E, per Frontexą tai galėsime labai aiškiai pademonstruoti. Ir jeigu mes norime pasiekti tokio gero poveikio, tokio gero rezultato, kokio siekime iš Frontex, tai turime siekti daugiau koordinavimo, daugiau bendradarbiavimo ir tik tada tie klausimai galės būti sureguliuoti taip, kaip numatyta programai. Ačiū. Well, we Šeši kolegos paprašė žodžio. Bus dar du klausimų randai. Pone Vikstrom, pirmiausia žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū tau, Tobijas Bilinstrom, už tai, kad tu dar kartą atėjai į mūsų komitetą ir jau ne pirmą kartą ir bandai atsakyti į tokius svarbius klausimus. Man e, šio parlamento nariai labai miela, kad Švedija pirmininkauja tarybai ir aš iš tikrųjų noriu padėkoti už tą sklandų e, darbą su mumis ir tau, ir e, kolegoms, tavo kolegoms. Dėl Stoholmo programos kalbama daugybė, diskusijų buvo be galo intensyvių ir daug ir aš žinau, kad piliečiams labai daug rūpi tie neretai bendro pobūdžio klausimai. Tai yra pažangu. E, tiek daug yra gero padaryta. Vizų liberalizavimas vakarų Balsanuose yra vienas iš pavyzdžių. Be to yra nuolat pabrėžiama, kad reikia stiprinti migrantų teisės. Tinkamas pareiškimas yra puikus pavyzdys, e, rodantis, kokia gera Stoholmo programa yra. Tai bus kelrodis ateityje, leidžiantis tvirtinti ES principus ateityje. Tačiau vis tik išlieka da, visa eilė iššūkių ir sunkumų, kuriuos turėsime išspręsti. Ir pirmiausia, tai yra klausimai susiję su žmonėmis, kurie nelegaliai rizikuoja savo sveikatą, gyvenimu, pinigais, kad tik patektų į Europos Sąjungą. Ir jų teisės sustiprinti ir galimybę sustiprinti patekti į Europos Sąjungą e, turėtų e, būti bandoma užtikrinti E, įgyvendant tuos veiksmus, apie kuriuos kalbėjo Tobijas Bilstrom. Tai yra vienas iš būdų padėti žmonėms ir atverti jiems galimybės per ambasadas, per valstybių narių ambasadas patekti į kitas pasaulio dalius, dalis ir legaliais būdais gauti prieglopsi. Ir aš norėčiau paklausti Tobijas Bilstrom, Ar jūs esate pasirengę, kaip, pavyzdžiui, Amnesty International pabrėžė, skatinti e, valstybės atidarinėti ambasadas ir konsulatus, kad jie pasirūpintų, kad tie žmonės, kurie yra sudėtingose gyvenimo sąlygose, galėtų pasinaudoti legaliomis priemonėmis ir siekti prieglopščio Europos Sąjungoje. Nesgi tai yra tos geros valios, apie kurią kalbama Stoholmo programoje, realizavimas. Taigi toks būtų mano klausimas. Ir aš dar kartą norėčiau padėkoti už tą aktyvumą iš jūsų pusės, kurį mes matėme, ir jūsų įkvėpimas ir entuzijazmas paragino kitas iniciatyvas ir kitose komitetuose. Ačiū. Pirmkį prašo klausti trumpai, nes priešingų atveju mums pritrūks laiko. Dabar ponas Tavareš. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, man labai nepatinka kai kurie Europos migracijos politikos aspektai. Mano nuomonė reiktų pereiti prie garbingos, realistinės politikos, kuri gerbtų žmogaus teisės ir kuri reikalautų, kad būtų diskutuojami teisiniai imigracijos politikos aspektai labiau. Aš manau, kad e, Europos prieglopščio suteikimo pagalbos agentūra yra konkretus rezultatas jau uh, primtų sprendimų šioje srityje, todėl norėčiau padėkoti už tai tiek pirmkiaučiai šaliai, taip pat ir pažymėti parlamento nuopelnus. Prieglapščio prašytojų perkelimai iš tikrųjų labai svarbus klausimai. Junktinių tautų žmogaus e, pabėgėlių teisų įgaliotinis kalba apie kelišimtus tūkstančių pabėgėlių, kurie yra iš naujo įkurdinami visame pasaulyje ir 60 tūkstančių maždaug tenka jungtinėms valstybėms, kitoms valstybėms taip pat, pavyzdžiui, Brazilijai, Europoje, Švedijoje yra gilios e, pabėgėlių įkurdinimo tradicijos veikia įvairios programos. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad tikrai egzistuoja nemažai priežasčių tam, kad būtų sukurta ir parengta europiniu lygiu pabėgėlių įkurdinimo e, programa, kuri užtikrintų pabėgėliams mažesnę riziką siekiant patekti į Europos Sąjungą. Dabar e, mes esame tik tai numatę tam tikrą biudžetinę eilutę, kuri leidžia suteikti valstybėms narėms finansinę pagalbą pabėgėlių stovykloms išlaikyti. Ir e, kol kas konkretesnių veiksmų nėra nustatyta, nes e, pabėgėlių įkūrinimo klausimai skirtingose valstybėse yra sprendžiami skirtingų lygių. Rezultatai taip pat yra nevienodi. Parlamente diskutavau su savo kolegomis ir mes aptarėme įvairias galimybės naujoms valstybėms taip pat prisijungti prie pabėgėlių apgyvendinimo, įkurdinimo programų. Aš manau, kad reikia kalbėti ne vien apie pinigus, reikia kalbėti apie žmogiškuosius išteklius, ekspertinius išteklius. Ir ką Jūs manytumėte apie nuolatinės tarnybos įsteigimą, pavyzdžiui, Europos prieglašio suteikimo tarnybos kontekste, kuri koordinuotų uh, veiksmus valstybėse narėse reaguotų į humanitarnės krizės, kurios kyla pasaulyje. Tai būtų konkretus klausimas susijęs su pabėgėlių apgyvendinimu ir apie susijęs su Europos prieglopščio suteikimo pagalbos tarnyba. Ačiū. ponė Alenu. Norėjau užduoti, pakartoti klausimą ministrui, kurį uždaviau rugsėjo mėnesį, kuomet jis lankėsi komitete ir negavau tuomet atsakymo į savo klausimą. Galbūt dabar norėčiau jį išgirsti, tikiuosi jį dabar išgirsti. Kalba eina apie vienodą prieglopščio prašytojų traktavimą ir elgesį su jais. Kai kurios valstybės narės e, gražino pabėgėlius iš į jas atvykusias šalis ir jiems netgi nebuvo suteikta galimybė paprašyti prieglopščio, paprasčiausiai buvo gražinti atgal, net nepatikrinus jokių asmens duomenų. Ir noriu užduoti labai konkretų klausimą, į kurį iki šiol negavau atsakymo galbūt dabar išriškėjo naujos aplinkybės ir priemonės lyginant su ankstesnė situacija, todėl norėčiau išgirsti jūsų kaip tarybos atstovo nuomonę. Kalbėjote apie būtinybę kovoti su nelegale migracija, tačiau vis tik tai reikia aiškiai atskirti tarp persekiojimų asmenų migracijos arba tų, tos migracijos asmenų, kurie, pavyzdžiui, bėga nuo pilietinio karo ir tarp iš tikrųjų nelegalios migracijos. Tokie asmenys taip pat buvo traktuojami kaip nelegalūs migrantai ir buvo gražinami atgal į jų atvykimo šalis. Tai ką Jūs manote apie tai? Dar vienas pastebėjimas susijęs su anksčiau užduotais klausimais apie darybas su Libija. Iš tikrųjų, turėjome jau nemažai galimybių šį klausimą aptarti, tačiau prieš tris savaitės tam tikri Švedijos pareigūnai, stovaudami pirmininkaujančiai šaliai, suteikė mums šiek tiek kitokią informaciją e, nei tą, nei tą informaciją, kurią jūs dabar minėjote. Jie kalbėjo apie tai, kad vyksta techninio pobūdžio konsultacijos su Libijos atstovais ir noriu paklausti, kokie kryptimi jūs ketinate tęsti dabartinę diskusiją su Libija, turint omenyje, kad Libija, ar jūs atsižvelgėte darybose į tą faktą, kad Libija nėra ratifikavusi Ženevos konvencijos, kad neleidžia savo šalyje veikti jungtinių tautų stebėtojams, susitikti su pabėgėlių stovyklose gyvenčiais asmenimis arba kalėjimuose sulaikytais asmenimis. Gal galėtumėte bent jau trumpai šios klausimus atsakyti. Pone Bilstramai, prašau. Ačiū, gerbama pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė, dar kartą. Pirmiausia, ponė Vikstrium. Taip. E, visiškai suprantu, kad migracija kelia didelį susidomėjimą ES piliečiams visur ir būtent Stoholmo programa yra tokia aktuali e, kiekvienas ES pilietis e, rūpinasi imigracija dėl e, kovos su nelegale migracija ar jos sureguliavimo. Čia reikėtų siekti pusiausvyros, kaip aš jau anksčiau savo ženginėje kalboje sakiau, pusiausvyros tarp viena vertus gerai funkcionuojančios sienų kontrolės ir kita vertus reikia pasirūpinti, kad ta sienų kontrolė neužkirstų kelio prieglopščio siekiantiesiems patekti į ES. Aš norėjau pasakyti poniai Gröns ir kitiems, kurie pabrėžė problemą patekti į sistemą ar pasinaudoti tą sistemą, kad e, šitas klausimas tikrai nėra lengvas. Aš noriu pasakyti, kad šio klausimo sprendimas būtinai turi būti efektyvus. Man labai svarbu, atsakant į kitą klausimą, yra išlaikyti tą ilgalaikę tradiciją, kurią Švedija yra užmesgusi tarp bendradarbiaujant su kitomis šalimis. Ir mes e, praktiškai žinome, kaip e, tokios problemos gali būti sprendžiamas, kaip procedūros gali funkcionuoti. E, dėl imigrantų apgyvendinimo sistemos visoje Europos Sąjungoje turime pamiršti, kai visos 27 valstybės narės turi dalyvauti. Uh, Ir tam tikros valstybės e, turi problemų santykiuose su visuomenė. E, lygiai taip pat kaip ir ta pati Švedija. Jeigu šimtas tūkstančių šimtas tūkstančių prieglopščių siekiančiųjų patenka į nedidelę valstybę, tai nepamirškime, kad reikia tikrai nemažos sumos, nemažų strateginių veiksmų, kad juos galėtume priimti. Ir mes stengiamės priimti tuos žmonės, kurie yra labiausiai pažeidžiami, kurie labiausiai kenčia, kurie neturi pinigų patekti į ES ir gauti aps, arba gauti apsaugą kitomis priemonėmis. Todėl mes, aš dabar atsakydamas bendrai, poniai Vikstrum ir Tavarės, galiu pasakyti, kad e, bendras darbas yra kelias į priekį. Aišku, lieka daugybė techninių detalių, kurias reikia sureguliuoti, Prie jų dar sugrįšime, kai pradėsime dėrėtis tarp tarybos ir parlamento, po to, kai jau pasibaigs Švedijos pirmininkavimas ir pradės dirbti Ispanija. Bet manau, kad labai pabrėžti, kad bendradarbiavimas šioje srityje yra labai svarbus ne tik tarp valstybių narių, bet ir su šalimis, kurios yra už mūsų ribų, tokių kaip JAV, Kanada ar, ar panašiai. Kuo daugiau šalių dirbs toje srityje, tuo daugiau apsaugos galimybių bus tiems, kuriems e, tokia parama yra reikalinga. Aš prisimenu e, jūsų klausimus iš praeito posėdžio, tačiau atsakymas yra toks pat kaip ir praeitas iki. Mes turime atskirti atskirų institucijų norus ir atsakomybės labai aiškiai. Komisija yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas direktyvų įgyvenimas, pavyzdžiui, prieglapščio direktyvos ar e, imigracijos direktyvos įgyvendinimas. Ir tame kontekste iškilo klausimas, kurį pateikė kitas parlamento narys. E, prašymas turi būti siunčiamas atitinkamą instituciją, o ne ministerijai, kaip pavyzdžiui man. E, Stoholmo programoje e, bent jau 56 puslapyje yra labai aiškiai sakoma, kad mes kviečiame, skatiname e, žmonės teikti prašymus ir mes norime aiškiau nustatyti, kam yra reikalinga tarptautinė parama. Tokiu būdu mes sukursime mišrius imigrantų srautus, ar lengviau bent jau bus tai padaryti. Libija. Paskutinis klausimas. Taip. E, politinių ryšių nebuvo užmėgsta kontaktų, bet tai nereiškia, kad apskritai nėra jokių kontaktų tarp Libijos ir ES. Mes kalbame apie visą apimantį darbą. E, per išorės santykius. Prisiminkime pagrindų susitarimą su Libija, kuris jau keletą metų egzistuoja. Ir imigracijos klausimas į tą sutartį įeina, nors jam ir nedaug dėmesio skirta, bet jis yra labai svarbus. Ir e, masinė imigracija iš Libijos į ES tuo požiūriu gali būti sutvarkyta. Mes Švedija pirmininkaudama taip pat stengiasi pasiekti politinio sutarimo, politinių lygių, galvojant apie tolimesnį perspektyvą. Ir mes dabar prašome, kad e, Libijos vyriausybė sureaguotų į mūsų siūstus laiškus. E, bet kaip mes. Bet. <laughs> Kaip žinia, atitinkamas ministras sunegalavo ir negalėjo atsakyti. Uh, Ir jei kalbame apie tokius pat veiksmus su Turkija, tai mes tik stengiamės, kad e, didesnis dėmesys teisinėse sistemose būtų skirtas žmogaus teisės. Uh, Ačiū. Paskutinis klausimų raundas. Iš tikrųjų, prašau, kolegos, klauskite trumpai. Pone Henis Plašart, po to kiti kolegos. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrui už jo įžanginį pasisakymą ir išsamius atsakymus į klausimus. Konkretų klausimą turiu. Politinis susitarimas yra reikalingas įkūrinimo programai. Ar iš tikrųjų 27 valstybės visos turi susitarti e, ir ar jos pritarė šiai programai? Ir antras klausimas susijęs su pana Busutil anksčiau užduotų klausimų. yra rengiamasi Euro DAC e revizijai ir Dublino susitarimų peržiūrai. Komisija yra įtraukusi į šias peržiūro, peržiūros procedūras taip pat ir prieglopščių suteikimo klausimus. Ar bus rengiama kokia nors konkreti prieglošio teikimo direktyva ar koks nors kitas dokumentas? Aš pasisakau prieš tokio pobūdžio direktyvą ir galbūt jūs e, galėtumėte, ką nors konkrečiau apie tai e, pasakyti ir galbūt mes galėtume pasirinkti naują procedūrą, nelaukdami komisijos atitinkamų pasiūlymų, nes dabar šioje srityje praktiškai judėjimas yra visiškai sustojęs. sustojęs. Įdomu būtų išgirsti jūsų mintis apie tai. Ponas Bontis. Du konkrečius klausimus turiu ministrui. Pirmasis klausimas susijęs su legaliais migrantais, legalia migracija. Jūs minėjote, kad norint pasiekti Lisabono strategijos tikslus, migracija yra būtina prielaida. Kuo remetės taip teikdamas? Iš tikrųjų, milijonai bedarbių Europoje yra. Ar mums dar reikalingi migrantai, kad patenkintume poreikį darbo rinkoje? Taip pat jūs minėjote, kad valstybės narės turi demonstruoti solidarumą vien, e, vienos kitų atžvilgių. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad valstybės narės privalės padėti pietų valstybėms narėms, pavyzdžiui, e, efektyviau, veiksmingiau kontroliuoti išorės sienas, ar Tai reiškia, kad e, tam tikra dalis migrantų, kurios patenka į pietinės valstybės narės, turės būti įkurdinti kitose valstybėse narėse. Ką jūs turėjote menyje, kalbėdamas apie solidarumą? Ačiū. Ponas Brauns. Ačiū pirmininkė. Ponas Bilstrom e, minėjo, kad e, gerai administruojama migracija bus naudinga visiems. Tačiau kaip jis galėtų įsijausti į bedarbių arba stogo virš galvos neturinčių e, asmenų kailį, kuomet e, jie turės dalintis darbo vietomis ir stogo virš galvos su naujais atvykstančiais migrantais. Galbūt mes čia turime kalbėti apie tam tikrą dosnumą, tačiau jis priklauso nuo, nuo tam tikro pasirinkimo aukotis iš tų pusės, kurie e, tą dosnumą demonstruoja ir e, daugiausiai nukentės ir aukotis turės tie, kurie ir taip skurdžiai gyvena valstybėse narėse. Ir e, mano nuomonė e, tie prieglopščio prašytojai arba žmonės gaunantis prieglopsti iš tikrųjų tik tai naudosis visais privalumais. Aš manau, kad ekonominė migracija yra naudinga tik tai pasauliniam kapitalizmui, kuris e, siekia išnaudoti pasaulinį proletariatą. Grįžtant prie prieglopščio prašyto, aš manau, kad e, dauguma jų iš tikrųjų yra ekonominiai migrantai. E, Aišku, daugelėje pasaulio valstybių gyvenimo sąlygos nėra pačios geriausios, tačiau Europa negali priglausti jų visų, nes neturi paprasčiausiai tokių galimybių. Ačiū, ponia Bilstromai, ar esate pasirengęs atsakyti į užduotus klausimus? Aksimikė. Dėkui, pirmininkė. Pradėsiu nuo Henės Plašart klausimo. Aš labai trumpai pasakysiu klausimas, kuris bus toliau tęsiamas Ispanijos pirmininkavimo metu ir vyks diskusijos tarp tarybos ir parlamento apie tai, įskaitant ir finansavimo aspektą. Todėl aš manau, kad galėsiu dabar labai trumpai pasakyti ir neatsakyti jums aiškiai. Nepamirškime, kad e, nebus galima atsakyti klausimo e, dėl ryšio tarp nelegalios imigracijos ir gerai organizuotos imigracijos, apie kurią mes kalbame. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Europos Sąjungai reikės labai daug migrantų agrimbiausiais metais ir mes turime uh, E, pasiekti tų tikslų, kurie nustatyti Lisabono strategijoje - konkurencingumos pagerinimo ir e, pasaulyje mes turime būti konkurencingi. Tam imigracija yra reikalinga. Todėl Stokholmo programoje yra atskiras skyrius, kur yra kalbama apie legalią imigraciją. Ir imigracijos raidą, apie tai kalbam labai plačiai, Švedija pirmininkaudama e, stengiasi įtvirtinti bendrą ES siekį. Antras klausimas dėl valstybių narių ir jų atsakomybės už solidarumą. Čia aš norėčiau pabrėžti, kad čia, net ir šiandienos diskusijoje, iš pirmininkaujančios pusės labai aiškiai pasakėme, ką turėjome galvoje. Mes e, pabrėžėme, kad e, E, reikia sukurti tą įkurdinimo sistemą. Niderlandai labai sėkmingai tą daro ir išsiskiria kaip lyderė čia. Taip pat mes pabrėžėme, kad reikia pasiekti pusiausviros tarp to, kad viena vertus turi būti gera sienų kontrolė ir kita vertus, e, ir, ir čia reikia solidarios pagalbos, o kita vertus reikia likti solidariai su tomis valstybėmis pasaulyje, kuriuose yra labai daug imigrantų. Uh, bet kurios neįeina į Europos Sąjungą. Kad pasiektume tos pusiausviros, dabar svarbiausia Europos Sąjungai e, reikės labai pasistengti per tarybos susitikimą. Atsakydamas ponui Busutil, galėčiau priminti, kad bandomasis projektas Maltoje mums e, yra, atrodo labai svarbus. Kitas klausimas apie migracijos reikšmę Europos Sąjungai. Taip, be daugiau migrantų ES nuskurstų. Li, e, tiesioginė prasme, mes būtume mažiau dinamiški, nebegalėtume tremti tų iššūkių susijusių su demografiniais pokyčiais ir ekonominė raida, taip pat ir e, jų sąsaja. Todėl mes toje programoje labai aiškiai pasakome, kad norime, jog ateityje darbo jėgos imigracija būtų organizuojama ir tam yra reikalinga sukurti paramos sistemą. Turiu galvoje paramą atitinkamoms valstybėms narėms, kurios išsiskiria. Mes išskiriame keletą valstybių. Taip, mes e, Šiaurės Švedijoje šiandien turime e, tokių apskričių, kurios e, neapseitų be imigrantų, negalėtų užtikrinti savo prigimtinių piliečių gerovės, jeigu nebūtų imigrantų. Ir e, žinome, kad neretai iš tų regionų žmonės dėl darbo ar kitų priežasčių yra išsikrausti į pietinę dalį. E, mes tai galime įvertinti kaip tam tikrą atvirkštinį kolonializmą. Mes e, galime sukurti, pavyzdžiui, e, darbo vietas Afrikos medicinos seserims, E, kurios gauna išsilavinimą savo šalyse, atvažiuoja į Švediją, jie dirba ir siun, pinigus siunčia atgal į Afriką. Mes tai vertiname kaip tam tikrą neokolonializmą. E, Švedija pirmininkaudama nemano, kad e, tai yra mm, nepažangus dalykas. Todėl Stoholmo programoje mes kalbame, kad reikia įvertinti tuos pozityvius uh, E, padarinius, kurių gali atnešti gerai tvarkoma migracija e, kilmės valstybei, e, valstybei, kuri priima tos imigrantus ir tranzitiniai valstybei. Apie tai yra kalbama atskiruose skyriuose Stokholmo programos. Ačiū už tai, ministrė, kad atėjote pasidalyti savo nuomonę ir atsakyti į mūsų klausimus. Ačiū už jūsų bendradarbiavimą per šiuos visus mėnesius. Labai sveikinu Jūs su pasiektą sėkme ir linkiu geriausios kloties ateities e, darbe. Tikiuosi, kad ateityje ir toliau Jums pavyks taip pat puikiai rūpinti šią sritį. Ačiū gerbama pirmininkė ir dėkoju komitetu už puikų bendradarbiavimą. Noriu palinkėti visiems pačių linksmiausių kalėdų ir gerų naujų metų. Dear colleagues, we continue now. Mėly kolegos, tęsime darbą. Dabar balsuosime, tačiau prieš balsuodami dar turime patvirtinti mūsų ankstesnio posėdžio protokolą. Jei nėra prieštaraujančių, tvirtiname Liepos 16, Liepos 22 E, rugsėjo 29-30, spalio 5-6 ir lapkričio 12 dienos posėdžių protokolus. Prieštaraujančių nėra. Ačiū. Dabar pereinam prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra balsavimas dėl ribojančių priemonių, kurios yra nukreiptos prieš tam tikrus asmenis ir organizaciją susijusius su Osama Bilan Ben Ladino Alkaida atsižvelgiant į situaciją Zimbabvėje, Somalija. Prieš perėdant prie balsavimo dėl šios rezoliucijos noriu suteikti žodį Europos parlamento teisinės tarnybos atstovui Kiram Berdli. Pirmininkė pranešė vardu, nusintė raštą e, Teisės reikalų komitetui ir teisiniai tarnybai dėl E, juridinio pagrindo, pagal kurį priimama rezoliucija pagal Lisabono sutartį. Klausimas dėl juridinio pagrindo jau buvo aptartas Teisės reikalų komitete gruožio trečiosinos posėdėje. Dabar suteiksiu žodį ponui Bradley, kad jis galėtų plačiau pristatyti šiuos aspektus. Pone Bradley. Thank you, Chairman. Um, Madam Chairperson. Um, some years ago, there was a program... Ačiū pirmininkė. Prieš kelis metus per Britų televiziją buvo rodoma programa Gyvybė Marse. Tai policininkas 2006 metais buvo parblokštas automobilio ir prabudo tik tai po keliasdešimties metų kuris ir paskui negalėjo nieko suprasti, kodėl ministrė pirmininkė moteris, kaip veikia mobiliai telefonai ir taip toliau. Čia galbūt daug kas panašu į tai, nes iš tikrųjų daug kas yra panašu, bet iš esmės o, tarsi anachronizmai. Pirmininkė komisija galvoja, kad šiuos pasiūlymus būtų galima priimti pagal 215 straipsnio antrą punktą, E, tai yra sutarties dėl es funkcionavimo sutartis. Čia yra numatyta nuostata tik tai, kad parlamentas būtų informuojamas. Tai yra žingsnis atgal palyginti su ankstesnė procedūra. Mūsų manimų šie pasiūlymai negali būti priimti 200, e, sutarties dėl es veikimo 215 straipsnio nuostatas dėl to, kad mm, reikia kalbėti apie šio straipsnio taikymo sąlygą institucijas, taip pat šių priemonių prieimimo instancijas ir tai, kas yra siūloma šiam komitetui. Visų pirma, tos priemonės gali būti paremtos 215 straipsnių tik tuo met, jeigu sprendimas priimtas pagal Europos sutarties penktos skyriaus nuostas būtų priimtas, tai yra reikalinga tarybos sprendimas ir tuomet būtų galima panaudoti 215 straipsnį. Tačiau tokio sprendimo nebuvo priimta dėl šių pasiūlymų, taigi pirmoji sąlyga tam, kad būtų galima panaudoti 215 straipsnį antrą punktą yra neįvykdyta. Dėl Zimbabvės pasiūlymo vietoj to yra bendra pozicija priimta pagal um, Europos sutarties penktą straipsnį, kuri kuri, e, tai yra nuosta, kuri galioja iki Lisabono sutarties. Tai yra visiškai kitokia teisinė priemonė, kuri turi visiškai kitokį teisinį poveikį. Ji buvo priimta ir gyventa pagal visiškai kitokias procedūras mm, kurios galiojo iki Lisabono sutarčiai įsigaliojant ir buvo atsižvelgta visiškai kitokius tikslus ir kitokį e, juridinį pagrindą, taip pat ir dėl bus ir dėl ES bendrai. Ir mūsų nuomonė, pirmininkė, negalima uh, taikyti prieš Lisabono sutarties priimtus sprendimus ir dabar Lisabono sutarties nuostatas derinti į e, priimant bendrą sprendimą. 215 straipsnį taikyti. Taryba gali spręsti tik taip e, bendro sprendimo pagrindų, kurį turi priimti ministrai ir komisija. Tas pasiūlymas buvo pateiktas komisijos veikiančios vienos ir todėl pagal dabartinę situaciją mūsų nuomonė procedūrinių, iš procedūrinio požiūrio taško tai būtų netinkama procedūra. Uh, Taip pat e, sprendimai pagal 215 straipsnį e, e, yra priimami dėl turinio ir pradėsiu nuo to, kas yra išleista čia. Čia 215 straipsnių trečioje dalyje numatyta, kad ribojančios priemonės taip pat numatytų ir juridinius saugiklius. Ir komitetas puikiai žino, kad dėl to yra daug e, jau bilinėjimosi ir kitų problemų. E, dėl akeidos pasiūlymo taip pat yra pateikti reikiami pasiūlymai. Tačiau kitose dviejose pasiūlymuose visas reikalas yra perdomas komisijai, tačiau mūsų manimų tai netitinka 215 straipsnių straipsnio nuostatų. Dėl Alkaidos ir Somalio pasiūlymų yra nuorodos, nuorodos į e, komitologijos procedūrą 1990. Mes galvojame, kad nebegalime e, dabar daryti nuorodos į šią procedūrą, nes tuomet yra tik tai perkeliama 215 straipsnis kuris dabar nebegalioja. Atsižvelgiant į e, tai, kas išsakyta, pirmininkė, mes galvojame, kad nei vienas iš šių pasiūlymų negali būti priimtas pagal 215 straipsnio nuostas. Dabar 75 straipsnis, tai yra Europos sutart, sutartys dėl ES veikimo straipsnis, dėl šių priemonių e, turinio. Čia yra pasakyta, kad e, čia gali būti sudarytas E, pagrindas priimti priemonės dėl kapitalo įdėjimo apribojimų, tai yra lėšų išaldymo pirmininkė. Mes pabandėme išsiaiškinti, kaip atrodytų toks pagrindas administracinėms priemonėms, nes tai yra visiškai nauja um, teisės aktų rengimo technika. Jeigu mes galvojame, kad tos priemonės būtų tokios, kurios išskirtų o, tam tikrus asmenys ar organizacijas ir išaldytų tos jų lėšas, tai tuomet tas pagrindas turi numatyti visų pirma e, apibrėžimus, kas tai yra tos lėšos, ar ekonominės priemonės kažkokios tai, kas tai yra išaldymas ir taip toliau. Taip pat turėtų būti numatyta taikymos rytis, kai eina kalba apie lėšų išaldymą. Taip pat turėtų būti uždrausta bet kokia papildoma šalutinė veikla susijusi su lėšų išaldymu. Taip pat turėtų būti numatytas e, keitimasis informacija, patikimumas įgyvendinamos priemonės, keitimasis informacija tarp nacionalinių valdžios institucijų ir komisijos ir taip toliau, taip toliau. 75 straipsnis yra ribotas, ta prasme jis apsiriboja tik tai tikslais, kokių galima galima siekti tomis priemonėmis, kurios yra priimtos pagal, priimamos pagal šį teisės e, aktą, pagal šią nuostatą. Tai yra priemonės, kurių tikslas yra kovoti su terorizmu ir susijusią veiksla. veikla. Mūsų nuomonė, Al-Qaidos pasiūlymas e, iš 2001-87 sprendimas yra mm, atitinkamas pakoregavimas pagal 75 straipsnį, nes juo norima pakoreguoti tarybos sprendimą 2002 metų ir pažiūrėkime dabar į 881-2002 metų sprendimą, kuriame kalbama apie kovos terorizmų, tačiau pasiūlyme nieko nes, nėra, kas būtų susijęs su tuo. Dabar dėl esmės. Pasiūlomas reglamentas pas, pakeisų 2002 metų reglamentą, tačiau neįtakotų jo pobūdžio. Tai būtų pagrindų sprendimas. Taigi, al, jeigu Alkaida pasiūlymas būtų paremtas 75 straipsnių, tai būtų teisės aktas, teisėjų kūrinis aktas ir tuomet nacionalinis parlamentams turėtų būti suteiktas aštuonių savaičių laikotarpis sureaguoti pagal subsidarumo principą. Tačiau nei Zimbabvės, nei Somalio pasiūlymai, kuriais e, siekiama bendrijos tikslų kovoti su terorizmu, reikia pasakyti, kad Zimbabvės e, sprendime kalbame apie žmogaus teisius ir teises ir įstatymą viršenybę ir Zimbabvės atveju kalbama apie asmenis ir Apie Somalio atveju kalbama apie tokius subjektus, kuris, kurie kelia pavojų Somalio um, taikai ir stabilumui. Čia reikėtų dabar kalbėti, kalbėti apie mm, sutarties dėl ES veikimo 352 sutartį, kuris pakeitė 308 straipsnį. Tai yra bendrasis e, straipsnis, kurio paprastai pasirema tojais atvejais, kuomet nėra jokio kito juridinio pagrindo. Taigi 352 straipsnis gali būti panaudotas tik tuo met, jeigu sutartise nėra kitų straipsnių. Mūsų um, manimų sutartyje yra kitų e, straipsnių, kurios būtų galima panaudoti, pavyzdžiui, 75 straipsnį arba 215 straipsnį, tačiau Zimbabvės ir Somalio atveju taryba nepanaudotų dviejų straipsnių. Labai trumpai dabar dėl kitų dviejų klausimų, kurio, kurie iškelti pono Lopės Agilar klausimai. Nėra priežasčių galvoti, kad bet kuriam iš tų sprendimų galima panaudoti dvigubą e, teisinę bazę, kadangi tikslai yra visiškai skirtingi. Pagal konsultaciją taip pat. Ir e, iki Lisabonos procese e, visuomet taryba galėjo pasikonsultuoti su parlamentu, tačiau visuomet tai buvo savanori, tai buvo e, pasirenkamas variantas ir parlamentas negalėjo primesti savo pozicijos. Taigi, e, Pirmininkė, praeitos savaitės ketvirtadienį Teisės reikalų komitetas prieėmė atitinkamą poziciją, kuri visiškai galiojanti šio klausimu. Ačiū, ponui Brelė. Aš tikiuosi, kad jūs visi galėjote sekti, ką jis sakė ir supratote kažką, o dabar pereikime prie jo balsavimo. Mes turime devynis pakeitimus. Pirma, balsuojame dėl ponios Boskurt pakeitimo. Kas už? Prieš. Priimta. Antras pakeitimas. Kas už? prieš. Du buvo prieš susilaikę. Priimta. Trečias pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš prieš, susilaikę. Manau, kad turime suskaičiuoti. Pasitikrinkite. Prašyčiau, ar turite visi e, balsavimo kortelės? Ne. Kągi, negalime tuomet elektroniškai, tai dar kartą, kas už, prašom aiškiai pakelti rankas. Manau, kad priimta. Priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, priimta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ačiū kolegos. Dėl šešto punkto nebalsuosime, kaip aš jau posėdžio pradžioje ir minėjau. Dabar pereikime prie septinto darbo tvarkės punkto. Tai yra diskusijos dėl pereimo iš Schengeno informacinės sistemos SIS plus 1 į antros kartos Schengeno informacinę sistemą SIS 2. Iš dalies keičiamas reglamentas ir sprendimas. Pirmas keitimasis nuomonėmis e, šio klausimu įvyko gruodžio pirmą dieną. Ponas Kuelo, mūsų pranešėjas, dabar pristatys e, savo pranešimo projektą. Po to prašysime pirmininkaujančios Švedijos ir komisijos išsakyti savo komentarus. Aišku, visi kolegos taip pat yra mielai kviečiami dalyvauti diskusijose. Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad Lisabono sutartis čia įtakos situaciją. Iš pra, aišku, buvo pirmas ramstis anksčiau taikomas, todėl jau tai nebeveikia ir dabar komisijos prašysime pateikti savo nuomonę dėl to, kaip toliau bus dirbama su šio paketu. Bet visų pirma, suteiksiu žodį ponui Koelio, kuris yra pranešėjas. Como acabou de dizer, tivemos a discussão Ačiū pirmininkė. Kaip jūs tik pasakėte, prieš visai neseniai mes keitėmės nuomonėmis pirmą kartą. Aš gal tada nekartosiu tas, kas, to, kas jau buvo pasakyta tuo met, tik noriu priminti, kad yra tam tikro vėlavimo susijusio su SIS sistema, taip pat kaip ir su vizų informacinė sistema, vis Būtent dėl šio klausimo mes taip pat priėmėme rezoliuciją plenarinėme posėdėje ir paskutinė, paskutinėje ministrų taryboje buvo nuspręsta atidėti galutinį tekstą. Mes tikėjomės, kad jį pamatysime dar iki šių metų pabaigos, tačiau dabar jo laukiama 2010 metų sausio pabaigoje. Pagal tą informaciją, kokią aš gavau, tai, kad bandymai nepavyko, reiškia, kad dabar sutartis su tais, kurie atlikinėjo bandymus, bus anuliuota. Galbūt komisija galėtų plačiau papasakoti apie šią situaciją. Dabar dėl pačių pasiūlymų. Kaip jūs pirmininkė ir sakėte, pasiūlymas dėl pirmojo ramščio reglamentų išliks gyvas, tačiau bus taikoma nauja teisinė bazė. Tai yra 74 sutarties straipsnis, naujosios sutarties straipsnis. Vis tik tai esminiai elementai išliks nepakitę. Dėl trečio ramščio klausimų, tai aišku, kad jie turės būti pateikti iš naujo. Vėlgi gal galėtumėm komisijos paprašyti plačiau pakomentuoti šią situaciją. Dabar norėčiau perėti prie um, reikalo esmės. Iš esmės tą, ką pasakiau praeitą kartą, vis dar galioja. Mes nenorime komisijai palikti visiškai, visiškos laisvės. Esmė yra tokia, kad norime kažkokio tai termino mes tikrai negalėsime pritarti pasiūlymui, kuriame nebūtų kažkokios galutinės datos, galutinio termino. Mes norime, kad būtų diskusijose įtraukiamas Europos, Europos parlamentas. Mes atsakingi ir už juridinį pagrindą, ir už biudžetą, taigi mes norime būti atsakingi ir už visą procesą. Ir norime, kad prieš pereimą prie naujosios sistemos parlamentas būtų informuotas apie visą operatyvinę medžiagą, kad parlamentas galėtų išsakyti savo poziciją. Nežiūrint to, koks bus techninis variantas pasirinktas, labai svarbu, kad visa tai, ką turime tvirtinti, po to būtų ir įgyvendinta. Šiaip džiaugiuosi dėl to sprendimo, kad bus bendroji projekto valdyba. Uh, Manau, kad tai geras pasirinkimas. Gaila tik tai, kad nebuvo nuspręsta tai daryti anksčiau. Nes parlamentas aiškiai yra pasakęs, kad jeigu SIS 2 žlugtų, mes pasiliktumėm savo teisę paprašyti Luksemburgo audito rūmų, kad jie atliktų visos sistemos auditą. Pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, būtų gerai, kad komisija išsakytų savo poziciją, taip pat tarybos Šengeno darbo grupės vadovas, kuris šiandien dalyvavo postį. Anders Wenger, kuris yra atsakingas už Šengeno darbo grupę taryboje, prašom, jums žodis. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Eh, labą dieną, gerbiami parlamentarai. Aš pirmiausia noriu pasakyti, kad pirmininkaujančios šalies pusė vedė dėrybas tuo klausimu nuo to momento, kai buvo rugsėjo mėnesį patiktas pasiūlymas. Ir mes keletą kartų rengėme dėrybinius posėdžius. Dabar yra teikiamas naujas pasiūlymas pagal Lisabono sutartį. Mes parlamento pranešimo projektą įvertinome ir galime konstatuoti, kad jis puikiai atitinka diskusijų, kurios vyko taryboje dvasė. Svarbiausi punktai jau buvo įvertinti, ponas Koelio E, sakė, kad šis pasiūlymas gali padėti išspręsti dabar egzistuojančius techninius sunkumus ir galbūt rasime alternatyvių techninių sprendimų. Taryba sveikina pasiūlymą įsteigti e, globalę programos valdymo valdybą Kaip matome, ji sustiprins valstybių narių poziciją ir projekto kokybę. Taryboje vykusios iki šiol diskusijos pademonstravo, kad valstybės narės e, mano, jog svarbu nustatyti galutinį terminą. Europos parlamentas savo pranešime uh, apie tai kalba taip pat. Keletas smulkių dalykėlių, kuriuos mes pastebėjome e, jūsų pranešime kaip išskirtinius. Jie, e, be kita ko, yra susijęs su sprendimų prieimimo procedūra migracijos etape. Kai bus pasiektas galutinis etapas tuo projekto įgyvendinimo, e, kur migrantai turės pereiti iš e, kaip bus suorganizuotas sistemų pakeitimas. Dabartinėmis aplinkybėmis e, šiek tiek neramumų kyla. Manau, kad komisija turės pasitarti su pirmininkaučia šalimi ir nustatyti labai aišku pereinamą į procesą prieš priimdama galutinį sprendimą. O šiaip, kaip jau sakiau, mus e, nustebino netgi pasiūlymai pakeisti komisijos E, pirminį variantą e, kuri, į, į dokumentą, kuris būtų priimtinas tarybai. Kaip aš jau sakiau, labai svaikus, puiku, kad yra numatytas tas GPMB prieimimo mechanizmas. Taip pat e, labai svarbu palaikyti sistemos egzistavimą, beieškant alternatyvių sprendimų. E, ponas Koelio, kaip ir kiti, paminėjo tarybos išvadas, kurios buvo priimtos e, pirmadienį. Juose yra kalbama apie SIS 2 ir kaip jau buvo, ponas, buvo pono Koelio pasakyta, taryba numatė, kad e, vėlavimas įgyvendinant SIS 2 programą turi būti nutrauktas ir jeigu norim sėkmingų rezultatų, tai reikia atlikti visus numatytus e, testus. 2004 m. ketvirtajame ketvirtyje buvo nu, padaryti tokie planai. Taryba tada priėmė pasiūlymus ir 2010 m. sausio mėnesį viskas jau turėtų pradėti būti įgyvendinta. Jeigu taip neatsitiks, e, tai bus kalti techniniai e, kliuviniai iš tiekėjų pusės neretai. Taryba tada turės e, bandomai etapą įvertinti kaip žlugusi, nesėkminga. Šioje priemonėje yra numatyta galimybė pereiti prie techna, alternatyvių techninių scenarijų. Diskusija vyko ilgą laiką su parlamento pranešėjų Buvo sakoma, kad alternatyvų sprendimai turėtų būti e, realiai įgyvendinami, kad, e, būtų, kad jie turėtų tenkinti visas numatytas funkcijas dar 2006 metų dokumentuose. Tokiu būdu mes galėsime piliečiams ir atitinkamoms institucijoms leisti naudotis vienodą sistemą. Ir taryba e, apibrieš aišku e, sprendimo techninį įgyvendinimą. Tai mes sveikiname. Kaip jau buvo pasakyta, baigdamas galėčiau pasakyti, kad mes neplanavome daugiau jokių šios darbo grupės susitikimų ir pasiūlymas Švedijos pirmininkavimo metu jau pakankamai aptartas. E, kita pirmininkaučią šalį, tai yra Ispanija, mes labai kruopščiai informuosime apie parlamento poziciją visais šiandien paminėtais e, klausimais. Taip pat pasirūpinsime, kad parlamentas ir toliau būtų e, kruopščiai informuojamas apie viską, kas vyksta, priimant naujas priemonės ar techniškai gyvendant projektus SIS2 srityje. Ačiū pirmininkė. Thank you, Mr. Fagron. And now we would like to listen to the views of the Commission. Ačiū, dabar išklausysime komisijos atstovų nuomonės. Uh, Paprašyčiau pono Teodorakių, kuris atstovauja komisijai, sakyti užduotus klausimus ir sureaguoti į kitus pasisakymus. Ačiū pirmininkė. Aš ne norėčiau gilintis į pakeitimų pasiūlymų detalės, nes pastarą savaitę jau tą atlikome. Todėl pirmiausiai norėčiau atsakyti į tiesiogiai pono Koelio man adresuotus klausimus dėl techninio pobūdžio diskusijų, tai manau, kad pastarąją savaitę apie tai kalbėjau. Komisija turi labai aiškę poziciją ir dėl, dėl, dėl, dėl simų, kurių priežastis yra techninio pobūdžio dėl tam tikrų rangovo nesugebėjimų vykdyti savo įsipareigojimus ir spalio mėnesį per plenarinę sesiją apie tai jau buvo kalbama ir atsakymė, kuris buvo išsiųstas raštu į užduotus klausimus pono Kailio per plenarinę sesiją ir taip pat kiti uždavė klausimus šią temą dėl paties pranešimo. Pirmiausiai norėtume pabrėžti konstruktyvę to pranešimo atmosferą rengimo apie kurią minėjo taip pat ponas Koelio ir kompromisinė teksto redakcija taip pat buvo paminėta ir buvo aptarta per pastarosius mėnesius per atitinkamus Šengeno darbo grupės susitikimus. Norėčiau pabrėžti keletą aspektų, kurie mano nuomonė yra patys svarbiausi šiame pranešime. Pirmiausiai dėl datos. Aš manau, kad nereikia suvokti to kaip tam tikro tikslingo komisijos žingsnio, neminėti galutinio termino, siekiant e, paslėpti tam tikras techninio pobūdžio aplinkybės nuo parlamento. Iš tikrųjų, prieš įsigaliojant SIS 2 mes paprasčiausiai negalėjome numatyti konkrečios datos, konkretaus galutinio termino, nes kol kas nežinome, kada bus baigtas techninis pasirengimas. Nepaisant to, mes aptarėme šios klausimus Šengeno apie Šengeno teisyną kalbėdami ir atsižvelgėme į pono Koelio pageidavimą ir pastabos dėl šio termino nustatymo. Nepaisant to, mes e, primdami šį sprendimą esame visiškai priklausomi nuo techninių aplinkybių. Ką mes žinome, yra tai, kad 2011 metų paskutinį ketvirtį SIS-2 programos e, techninis pasirengimas turėtų būti baigtas. Alternatyvusis e, scenarius, kuris galėtų būti rengiamas remiantis dabartinė SIS 1 plus platforma, iš pradžių numatė 2012 metus kaip galimybę pradėti naudoti šią sistemą, tačiau vėliau tas terminas buvo nukeltas į 13 metus dėl atitinko e, neužtikrintumo susijusio su šiais terminais. Mes ir negalime nurodyti galutinės datos savo dokumente, taip pat, tačiau nepaisant to, kai ateis laikas, bus galima tą padaryti pateikus atitinkamą pataisą dabartiniam tekstui, Tačiau kalbant apie Šengeno teisiną, mes suvokiame, kad parlamentui ši sritis yra labai svarbi ir mes užėmę esame konstruktyvę poziciją ir esame atviri dėl pasiūlymų susijusių su galutiniu terminu. Kiti aspektai yra susiję su terminologija, kuri naudojama, kuri naudojama pakeitime ir taip pat susijus du susijusia terminologija. Iš tikrųjų, šis 2 yra tam tikras e, funkcinių priemonių rinkinys, kuriuo remiantis būtų galima dėkti atitinkamas techninio pobūdžio programas. Ir iš tikrųjų esu dėkingas ponui Kailiui, kad jis laikosi tos pačios pozicijos ir ji buvo patvirtinta taip pat ir paskutinė šiandieno darbo grupės susitikime. Uh, Taigi šiame kontekste tam tikra terminologija, kuri yra naudojama pasiūlyme, truputėlį įneša tam tikro, tam tikro samišio techninių požiūrių, todėl mes norėtume išvengti tokio pobūdžio formuluočių naudojimo, tokio pobūdžio etikėčių naudojimo, nes, kaip jau minėjau, SIS2 turėtų būti naudojama kaip teisinis pagrindas, o ne kaip techninio pobūdžio platforma. Čia mes puikiai suvokiame pranešėjo intencijas ir manau, kad galėsime rasti sprendimą ir išėti iš šios situacijos. Paskutinis pastebėjimas dėl Europos parlamento vaidmens migracijos procese tie sprendimai, kurie bus e, susiję e, su perėjimu nuo SIS1 plus į SIS2 sistemą, darydami išvadas iš šio pranešimo, mes tikimės, kad e, tikimės pasiūlyti parlamentui imtis tam tikro vaidmens šiame sprendimų prieimimo procese. remiantis atitinkama institucinė sąranga, kuri buvo nurodyta juridinėme SIS2 pagrindė, tai yra 55 straipsnis. Iš tikrųjų šis procesas yra techninio pobūdžio, o parlamento vaidmuo yra tik tai teisinis. Ir jeigu mes supratome teisingai šio pranešimo intencijas, parlamentas siekia svaresnio vaidmens, priimant sprendimus taikomus laikotarpiu, kuomet bus perinama nuo SIS1 prie SIS2 sistemos. Dar buvo vienas klausimas dėl Lisabonizacijos dabartiniu laikotarpiu Pirmasis pasiūlymas buvo susijęs su komunikatu, kuris buvo paskelbtas komisijos praeitą savaitę, todėl mes tęsime procedūrą toje dvasioje, kurioje ji buvo pradėta. Komisija tačiau dar nėra prieimusi galutinio sprendimo dėl procedūrinių dalykų integruojant trečiojo ramščio klausimus mūsų teisės tarnyba dar nėra parengusi tinkamų pasiūlymų, kuomet šis pasiūlymas bus parengti, mes informuosime apie juos tarybą ir parlamentą. Ačiū. Pirmininkė, du kolegos norėtų pasisakyti prieš suteikiant žodį pranešėjui, ponas Andriu pirmiausiai. Da, mulțumesc. În calitate de raportor din umbră din partea grupului SD, eh, vreau să menționez că grupul nostru... Ačiū pirmininkė, aš esu socialdemokratų šešėlinis pranešėjas šio klausimu ir pritariu pono Koelio pozicijai dėl dėlsimo įsigalioti SISDU sistemą. Mes negalime taikšyti su tuo faktu, kad nėra tikslaus tvarkaraščio ir galutinio termino. Negalime taikstytis taip pat su atitinkamu komisijos reikalavimo dėl šio klausimo. Mes manome, kad parlamentas turi būti nuolat informuojamas apie įvairių testų, bandymų ir uh, vykstančių procedūrų rezultatus. Uh, taip pat apie tai, kaip rangovai e, laikosi savo prisimtų įsipareigojimų. Uh, po to, kai pasirašė atitinkamas sutartis. Taigi čia privalome užtikrinti visišką skaidrumą, kaip jau minėjau, Strasbūrė mūsų tikslas užtikrinti asmens duomenų saugumą privalo būti taikomas paraidžiui. Technologinės sąlygos ir pasirink, pasirinkamos technologijos turi būti pačios moderniausios. Komisijai teks didesnė atsakomybė siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir ta atsakomybė taip pat turi būti prisimama tiek bandomojų laikotarpių, tiek po to, kai jau sistema iš tikrųjų pradės veikti. Ar nesvarbu, čia kalbėtume apie SIS2 sistemą arba, ar apie bet kokią kitą. Ačiū. Renatė Zomer dabar. Ačiū labai. Komisija teigia, kad negalima nurodyti galtinio termino šios sistemos veikimo pradžiai, nagi su nauja parlamentarė. Tai nežinau, ar teisingai vertinu, tačiau man atrodo, kad anksčiau tarybos suteikti galiojimai šiai sistemai pradėti veikti baigėsi 2006 metais, vėliau tada tai buvo nukeldinėjama nuolat, dabar kuomet teigiama, kad negalima nurodyti galutinio termino, man tai sako, kad iš tikrųjų nauja sistema visiškai neveikia. Aš kaip e, atitinkama technikos specialistai turiu tokių įtarimų, nes jeigu jau praėjo tiek daug laiko, rengiančią sistemą ir vis dar negalime numatyti, e, kada ši sistema pradės veikti, tai ten yra kažkas negerai. Aš dešimt metų dirbau transporto e, komitete Vokietijos parlamente. Ten taip pat buvo nuolat nukelnėjama galutinė data e, atitinkamų sistemų dėgymui pervežimų įmonėse. Iš tikrųjų, šios sistemos negalime net palyginti su ta mano minėta ankstesnė sistema. Ši sistema turi funkcionuoti ir veikti visiškai nepriekaištingai. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o dabar žvelgiant į turimą informaciją Ir turint omenyje, kad mes negalime pasakyti, ta sistema, kada ta sistema pradės veikti, tai kyla esminių abejonių apskritai dėl galimybės šiai sistemai pradėti veikti. Noriu paklausti, ar e, komisija taip pat laikosi panašios nuomonės. Galbūt mes norėčiau paprašyti komisijos pateikti parlamentui pirminį uh, šios sistemos rengin, rengimo planą, kadangi dabar pagal Lisabono sutartį mes jau lygiomis teisėmis dalyvaujame šio projekto įgyvendinime, tai būtų tikrai mums neblogai, jeigu galėtume gauti visus susijusius su šiuo projektu rengimo dokumentus, kad užtikrintume visišką jo įgyvendinimo skaidrumą kurio trūkumo minėjo kolegos tarybos atstovas, minėjo, kad yra įsteigta administracijos valdyba, kokios jos yra funkcijos, ar e, joje atstovaujama visoms valstybėms narėms, ar ši valdyba tik tai užtikrina tam tikrą alibi valstybėms narėms formaliai numatydama galimybę jų atstovams dalyvauti šio projekto įgyvenime, tačiau bendrai skaidrumas nėra užtikrinamas. Tai man ta situacija iš tikrųjų labai neaiški. Ir e, migracijos klausimai, e, migracijos ties klausimas čia yra su bandoma painioti techninius ir teisinius dalykus. Taryba yra atitinkamus įgaliojimus suteikusi, jie nuolat yra pratesiami ir iš tikrųjų kyla klausimas, kiek ilgai dar bus tie įgaliojimai tesiami, nes e, kiekviena diena atitinkama suma pinigų kainuoja. Galbūt e, galėtume įgalioti auditorumus, rūmus atlikti atitinkamą šio projekto gyvenimo patikrą. Manau, šis pasiūlymas iš tikrųjų yra vertintinas teigiamai, nes dabar šis projektas vertinamas pakankamai prieštaringai, kyla labai daug klausimų ir kuo ilgiau visas procesas trunka, tuo brangesnis jis tampa ir kokios nuostatos, pavyzdžiui, yra įrašytos sutartyse su rangovais, su tiekėjais, ar ten yra numatytos kokios nors finansinės nuobaudos už terminų nesilaikymą. Būtų įdomu gauti informaciją iš komisijos atstovų šiais klausimais. Pirmininkė, ar galėtų komisijos atstovai atsakyti į ponio Zomer užduotus klausimus? Ačiū. Ačiū pirmininkė, su malonumu. Pabandysiu atsakyti kiekvieną klausimą atskirai. Ar jūs geriau norėtumėt, kad aš viską iš karto atsakyčiau? Ar tik į paskutinės kalbėtojas klausimas? Pirmas pasisakymas dėl datos. Noriu dar kartą paaiškinti, nes atrodo, kad buvau neteisingai suprastas. Ne tik mes, komisija, e, turėtume būti kaltinami dėl to, kad nežinome datos ar nenorime jos nustatyti. Dabartinėmis techninėmis aplinkybėmis data yra nustatyta, bendras planas yra sukurtas. Projektinis planas egzistuoja ir jis galioja iki 11 metų. Tačiau kadangi šių metų birželio mėnesį po diskusijų taryboje buvo sukurtas planas netikėtiems atvejams, e, kuris e, yra įvardintas kaip dabartinės SIS platformos kaitos planas, e, tai buvo numatytas kitas sprendimas tam atvejui, kas atsitiktų, jeigu dabartinė sistema nefunkcionuotų. Todėl mums projekto pabaigos data yra labai aiški. Jeigu viskas būtų taip, kaip dabar yra numatyta ir viskas vyktų taip, kaip numatyta, tai iki 11 metų viską padarytumėm. Bet dabar, turėdami alternatyvų sprendimą, pakankamai informacijos dar neturime, kad galėtume padaryti išvadą. Žinau, kad Prancūzija uh, E, pradėjo tartis su kitomis įmonėmis ir e, preliminarus paskaičiavimas buvo pateiktas, kad planas būtų įgyventas ne anksčiau kaip 2013 metais. Todėl susidarė tam tikras netikrumas. Ir rengdami projektą, pakeitimo projektą, mes nusprendėm dėl to datos apskritai nerašyti. Nusprendėme, kad e, taryba ir parlamentas turėtų pasitarti ir reikėtų pradėti ieškoti sprendimo. Ar numatytosios datos galėtų būti gyvendamos nepakenkiant Šengeno akį, ar reikėtų vadovautis kamitologijos procedūra, kaip kad numatyta procedūroje. Dėl sutartinių pasikeitimų, kaip klausė vienas kolegų, norėčiau pabrėžti, kad pagal teisinį pagrindą ir egzistuoja prievolė kas šešis mėnesius atsiskaityti dėl SIS-2 pasikeitimų. Ir taip yra daroma, tokios ataskaitos yra teikiamos. Tačiau reikia nepamiršti, kad taryboje priimant politinius sprendimus ar atliekant tinkamus tyrimus, pagal, testus pagal projektą, komisija visuomet informuodavo Libę komiteto pirmininką. Taip atsitiko po tarybos sprendimo birželio mėnesį, kai buvo atsiustas laiškas, tą padarėm ir dabar, kai praeitą savaitę įvyko tarybos posėdis. Kaip jau sakiau, be to raštu mes pateikėme papildomus e, mūsų vicepirmininko pareiškimus, kuriuos jis išsako žodžiu taryboje. Mes e, ne tik raštu atsisakome jūsų klausimus, bet ir plenarinėme posėdėje teikiant klausimus yra kalbama apie nuobaudų, pavyzdžiui, klausimą. Kaip žinia, nuobauda dabartiniam rangovui siekia 3 milijonus eurų. Taigi, ta informacija yra teikiama ir ateityje Jeigu tik iškils kokių rimtų pasikeitimų sutarties įgyvenime ar techninių problemų iškils, visuomet informuosime Europos parlamentą. Dėl e, bendrojo programos vald... bendrosios programos valdymo valdybos. GPMB. Čia stengiamės valstybės narės įtraukti į programos koordinavimą Šiuo metu valstybės narės atsiuntė aštuonis ekspertus, kurie kiekvieną savaitę susitinka su mūsų techniniais ekspertais ir nuolat stebi, kaip projektas e, gyvendinamas. Per pastarosius šešis mėnesius, nuo birželio iki dabar, e, rengiantis pirmajam ramšiui, e, buvo sprendimai priimami visuomet bendradarbiaujant su GPMB ir paaiškėjo, kad tai yra vertinga. Kaip aš jau sakiau, valstybės narės aktyviai dalyvauja tame procese, bet to jos gali e, priimti sprendimus susijusius su sutarties pakeitimais. Dėl audito teism, e, rūmų esame keletą kartų tikrinti audito rūmų įgyvendinant šį projektą. Paskutinį kartą buvome tikrinti praeitą mėnesį Tris savaitės buvo atliekamas e, sutarties įgyvendinimo auditas skirtingais aspektais. Ir be abejonės esame pasirengę įsileisti visus kitus e, auditorius, kurie norės patikrinti mūsų projektą. Ačiū. Tu ponas Koelio. Gal jūs užbaigėt šį klausimą? Ačiū, pirmininkė. Aš tik trejato komentarų pasakysiu. Pirmiausia, mūsų atsakomybė. Labai daug vėluojama. Ir parlamentas už tai nėra atsakingas. Mes nenorime būti atsakingi už dėlsimą ir vėlavimą. Todėl aš siūlau, kad Europos parlamentas išreikštų sutikimą išplėsti mandatą, kad nei Europos komisija, nei taryba negalėtų suversti kalties parlamentui. Be to, mes nesame atsakingi už tai, kad kas nors nepavyksta. Turime teisinę bazę, kuri buvo suformuota labai greitai Per pirmąjį svarstymą buvo priimtas susitarimas ir manome, kad parengti bendrąją programų valdymo valdybos sistemą buvo nuspręsta pagristai. Tokiu būdu valstybės narės gali būti artimiau susijusios su projektu, negu kad būdavo anksčiau. Mano asmeninė nuomonė, jeigu Europos komisija daugiau dėmesio kreiptų Europos parlamentą ir valstybės narės, tai nebūtumėm atsidūrę tokioje sudėtingoje situacijoje, kokia esame dabar. Antras dalykas. Suprantu, kodėl komisija teigia, kad jeigu pirminis techninis sprendimas būtų pasisekęs, tai planas būtų įgyvendinamas pagal kaip, kaip numatyta. Tačiau, jeigu iškils techninių sunkumų, ir tą mes žinosime tik sausio gale, kai bus e, patvirtinti pirmojo ramščio rezultatai, tai tada niekas negali žinoti, kada bus rastas naujas sprendimas. Aš noriu padėkoti gerbiam komisijos atstovui kai, kad jis, už tai, kad jis atvirai mums pasakė, kad iš pradžių buvo galvojama, jog e, turės, tai bus padaryta 2012 metais, o dabar jau bendrovė kalba apie 2013 metus. Niekas nežino, kas bus sausio mėnesį, ar nebus taip, kad ta pati bendrovė pradės kalbėti apie 2014 ar 2015 metus. Ir būtent todėl, kad niekas nežino, mes turėtume išsiaiškinti, kokia bus data. Negalime atsidurti e, tokioj niekad nesibaigiančioj pasakoje. Jeigu bus ieš bandoma priimti naują sprendimą, komisija privalo tarti su Europos parlamentu ir taryba. Skaidriai ir viešai turi būti dirbama ir mes turime būti informuojami tiksliai apie tai, kok, kaip klostosi reikalai. Paskutinė pastaba. Dėl parlamento dalyvavimo. Aš suprantu argumentą, e, kuriame įvardyjama Europos parlamento ir Europos komisijos pozicija. Aš nieko nenoriu perrašinėti ir nenoriu įžeidinėti komisijos, e, kuri turi prerogatyvą e, kaip vykdomosios valdžios institucija. Bet aš noriu akcentuoti, kad Europos parlamentas turi būti aktyvesnis. Mes esame bendras sprendimų prieimėjas, priimant teisės aktus. Mes esame biudžeto institu, prieimimo institucija. Ir mes labai daug pinigų į tą sprendimą jau investavome. Todėl turime teisę žinoti daugiau Ir tame vadinamame migracijos procese mes turime aktyviau dalyvauti. To parlamentas prašo ir manau, kad tai yra pagrysta. Well, uh... Ačiū, Karlos. Pane Zomer. Danke. Ich hätte noch mal eine Nachfrage an den Berichterstatter. Pildomą klausimą noriu užduoti pranešėjui Karlos Koelio. Kodėl Galutinė data turėtų būti 13 metai. Tarybos atstovas minėjo, kad jeigu sistema nepradės veikti iki 2010 Liepos, tuomet projektas bus paskelbtas žlugusiu. Tai kodėl parlamentas turėtų numatyti 2013 kaip galutinį terminą? Karlos. Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, mes norime, kad gautinė data būtų nustatyta 2011 metai ir jeigu turėsime taikyti, pradėti gyveninti alternatyvų scenarijų, tai negalime prašyti, kad gautinis terminas būtų 11 metai, nes alternatyvusis scenarijus yra taikomas S1 SIS1 programai. Taigi reiks kai kurias procedūras pradėti iš naujo, todėl manome, kad 13 metai yra primtiniausias scenarius, tačiau niekas negali būti tikras, kad 13 metai bus būtent tie metai, kuomet projektas, projekto gyvendinimas bus baigtas. Tačiau parlamentas nori, kad būtų nurodyta galutinė data ir jeigu iki tos datos nebus pasirengta projekto įgyvendinimui, tuomet komisija ir taryba, e, užtikrindama didžiausią aukščiausią skaidrumo laipsnį, turėtų atvykti į parlamentą ir paprašyti pratesimų. On... Siūloma, terminas pakeitimams būtų sausio 18 diena, tam, kad galėtumėm komitete balsuoti vasario 4 dieną. Ačiū už jūsų indėlį, ačiū komisijai ir pirmininkaujančios valstybės atstovui. Kitas darbo atvarkės punktas yra biudžeto įvykdymo patvirtinimai. Turime šešis nuomonių projektus, kuriuos turime apsvarstyti ir padiskutuoti. Pabandysiu, paprašysiu kolegės Rons perimti pirmininkavimą posėdžiui, kadangi pati turiu išvykti. I know that it's quite late, but I... Jau gan vėlus vakaras, bet e, dar turime tęsti darbą. Būsiu tarsi, atliksiu tarsi dvigubas pareigas. E, Pone Kinga gal paminėjo, kad mūsų dabar kita užduotis jau kalbėti apie 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šiame komitete turime aptarti tos klausimus ir taip pat norėsiu pranešėjo Lopės Agilar vardu, kuris negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, taip pat pristatyti jo poziciją. Taigi, mūsų darbo tarkės klausimas yra 2008 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas pabandysiu apibendrinti mūsų siūlymus dėl Europos policijos koledžo, Europos audito rūmų e, nuomonė yra, kad jų ataskaita yra e, teisinga ir be pažeidimų, tačiau buvo tam tikrų pažeidimų procedūrų dėl finansinių taisyklių pažeidimo, organizuojant tam tikrus mokymo kursus ir seminarus. Pasiūlymas yra toks akcentuoti, kaip ir ankstesniais metais, kad šis koledžas turi griežtai laikytis finansinio reglamento taisyklių ir pagerinti finansų valdymą. Taip pat siūloma paprašyti komisijos griežčiau prižiūrėti Europos policijos koledžo biudžeto įgyvenimą. Kitas pasiūlymas yra dėl Frontex. Čia Europos auditų rūmai pasakė, kad e, metinės ataskaitos buvo patikimus ir pagrindinės uh, pagrindiniai sandoriai bendrai yra teisėti ir be pažeidimų. Tai yra pozityvus įvertinimas. Tačiau 2008 metų um, Frontex biudžetas išaugo 29 milijonais eurų, tai yra 69 procentai padidėjimas. 13 milijonų dotacijų turėjo būti anuliuotos, kadangi Europos audito rūmai pasakė, jog agentūra neturi pajėgumų, uh, kad galėtų susidoroti su tokiu esminių biudžeto padidinimų. Taip pat buvo tam tikrų problemų dėl um, įdarbinimo procedūrų. Taigi pasiūlymas būtų toks, kad Frontex turi toliau gerinti finansų valdymą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad biudžetas bus didinamas 2009 ir 2010 metais. Dėl kitų trijų institucijų Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro, ES pagrindinių teisų agentūros ir Eurojusto buvo nemažai komentarų dėl biudžeto ir finansų valdymo. Tačiau, kaip audito rūmai pasakė, vis tik tai e, dėl tų komentarų auditorumų e, nuomonė neturėtų būti kvestionuojama ar ginčiama. Gal tada reikėtų plačiau pakalbėti apie šias institucijas. Tai dabar, jeigu kas norėtų pasisakyti, ir tada mes turėtume sutarti dėl datos pakeitimams. Ar būtų kokių komentarų? Gal komisija norėtų pasisakyti? Nežinau, kas yra iš komisijos šiandien čia. Prašom. Ačiū pirmininkė, aš noriu pasisakyti dėl Europos policijos koledžo CEPOL. Noriu pasakyti, kad komisija nuolat budriai stebi CEPOL veiklą. Kaip žinote, CEPOL neseniai pasikeitė du skyriaus vadovai dėl pro, programų e, skyriaus ir kitos skyriaus vadovai ir mm, po to buvo agentūros e, veiklos e, priežos valdybos posėdis dėl direktoriui buvo trys pavardės trumpajame sąraše pateiktos ir dabar turi būti išrinktas naujasis direktorius. Uh, Nuo 2010 metų kovo šis naujasis direktorius turėtų pradėti dirbti. Taigi bus galimybių truputėlį pakoreguoti ir koledžo veiklą. su CEPOL kolegomis nuolat yra palaikomi ryšiai dėl biudžeto valdymo, mes aiškiname, kokias procedūras jie turi gyvendinti, ką jie turi padaryti ir jau sausio mėnesiui numatome dar vieną sutikimą šiuo klausimu, tam, kad tikrai gerai būtų laikomasi biudžetinio, biudžeto tvarkymo taisyklių. Tai tiek dėl to, ką jūs sakėte, kad komisija turėtų budriai stebėti šio koledžo veiklą. Um, for... Ačiū už šį komentarą. Manau, kad tai buvo labai svarbi informacija. Prašom. <laughs> Euh, Labai trumpai, pirmininkė. Aš e, iš esmės pritariu e, pranešėjo e, nuomonė, tik tai mm, porą komentarų norėčiau išsakyti. Visų pirma, dėl Frontexo. Aš manau, kad čia išties skandalingas atvejis. Nuolat e, reikalaujama papildomų lėšų Frontexui, tačiau štai koks yra rezultatas, kaip pranešėjas aiškiai pristatė, kai eina kalba apie Frontex agentūrą. Tikrai mes nuolat smerkėme tą situaciją ir tai yra tiesiog skandalinga. Kitas dalykas dėl um, ES pagrindinių teisų agentūros pranešėjas tikrai labai teisingai pabrėžia, kad Na, bendrai tie pastebėjimai, kuriuos išsakė Europos audito rūmai ir, ir kokia yra agentūros reakcija, aš manau, kad čia reikėtų truputėlį m, mm, pagriežtinti formuluotės pranešime, nes manau, kad mūsų vaidmuo yra mm, ne pasitenkinti esamą situaciją, bet pareikalauti, kad agentūra kitais metais greičiau, griežčiau, aiškiau apibrieštų savo tikslus ir aiškiau taikytų um, savo veiklos įvertinimo kriterijus, kurie būtų apčiuopiami ir aiškiai leistų įvertinti, ar įvykdo savo veiklą. Trečias klausimas. Aš jį kelčiau, kodėl dėl uh, Europolo nėra čia tokio pranešimo, kaip kad dėl kitų agentūrų mes turime. Ir dar bendresnio pobūdžio tokia pastaba. Aš noriu pasinaudoti šią progą kad galiu pasisakyti šio klausimu ir noriu apgailę stauti, kad pernelyg daug dokumentų kurie yra platinami, yra platinami tik anglų kalba. Štai būtent dėl pagrindinių teisų agentūros žiūrėjau um, ši agentūra privalo palaikyti ryšius su piliečiais. Ir aš manau, kai tenka tokios pareigos palaikyti ryšius su e, piliečiais, būtina laikytis daugia kalbystės principo. Visų pirma, aišku, pačioje agentūroje daugia kalbystė turi būti įgyvendinta. Aišku, nuolat reikia uh, akcentuoti, jog būtina a, vieną iš pagrindinių dalykų pripažinti, kai nekalba a, a, apie santykius su piliečiais, kad daugia kalbystė tai yra ES esmė. Ačiū. Man atrodo, Frontexą mes paskutinėmis savaitėmis labai plačiai aptarėme. Ta prasme, čia tikrai gal būtų tam tikras patu... žingsnis į priekį, kad tikrai gan kritiškai yra pristatoma bendrai um, situacija, vertinimas. Um, kad iš tikrųjų Frontexas turi aiškiai nubriežti savo tikslus ir dirbti daug skaidriau nei anksčiau. Dėl Europolo, ką jūs paminėjote, Europolas 2008 metais nebuvo ES agentūra kaip kolegos sako, todėl ir nėra Europolas įtrauktas į bendrą pranešimų skaičių. E, variantas prancūzų kalba tikrai bus parengtas labai greitai. Mes, aišku, galime uh, Mm, pasakyti, kad galbūt, tarkime, gruodžio 18 diena būtų terminas bet kuriems pakeitimams pateikti. Tai tas pats būtų pasakytina ir apie nuomonių rengimą. Ar dar būtų kokių komentarų? Ne? Tuomet Gal galime tuomet ir nustatyti tokį terminą, tai yra gruodžio 18 diena, iš karto prieš, savai, e, prieš kalėdas, taip, kitą savaitę. Ačiū. Ar būtų kokių kitų klausimų? Ar dar yra kažkas likę? Kitas mūsų posėdis bus sausio 11 dieną. Tai bus pirma darbo diena po kalėdinio laikotarpio. Taip, ačiū visiems už dalyvavimą ir bendradarbiavimą, diskusijas paskutinių klausimų.